Przepraszam za opóźnienie. Atsiprašau, kad vėluojame. Bet taip jau sutapo, kad e, ankstesnis posėdis buvo trijų komitetų ir kalbėjom labai rimtą temą. Bardzo, bardzo dziękuję. Ačiū net e, išraudau. Kągi, perikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Agri generalinis direktoratas kalbės apie problemas e, susijusias su javų auginimu. Vis dar nenutilo kalbos apie krizę pieno sektoriuje, mėsos sektoriuje. Yra šiuose sektoriuose nemažai problemų, o šiandien štai kalbėsime apie dar vieną labai rimtą temą, kuris, kuris kaudžiai palėtė kai kurias valstybės narės. Tai būtent grūdų derlius. Prancūzija, Vokietija Ten javų derlius yra mažesnis ir prastesnės kokybės. Ir tai daro poveikį visai europiniai rinkai, grūdų rinkai. Taigi, kaip ir ponia Maginės ir vėliau koordinatoriai pasiūlė, kad e, mes turėtume labiau įsigilinti į situaciją grūdų sektoriuje. Taigi dabar e, suteiksiu žodį e, komisijos e, nariui, matau, kaip visada direktorių čia dalyvaujantį. Ir jis tikriausiai ir pristatys mums grūdų rinkos situaciją. Prašom, ponas direktoriau. Ačiū pirmininkė. Ačiū komitetui už tai, kad įtraukė šį klausimą į darbo atvarkę. Jis yra tikrai svarbus ir mes labai atidžiai sekame situaciją Žemės ūkio generalinėme direktorate. Džiaugiuosi, kad e, dalyvauju šiandien čia ir galiu trumpai paaiškinti mūsų požiūrį į situaciją. E, pradėsiu pirmiausia nuo situacijos apžvalgos. Iš tikrųjų, galim konstatuoti, kad 2016 grūdų derlius yra žymiai mažesnis, nei mes tikėjomės ES. Ir tą galima pasakyti ir apie grūdų kiekį, ir apie kokybę. Porą skaičių. Mm, šiandien mes taip skaičiuojame, kad derlius bus apie 294 milijonai tonų. Tai yra 5 procentais mažiau negu 2015-aisiais ir 3 procentais mažiau nei 5 metų vidurkis. Ir mm, pateikdama šios skaičius, mm, norėčiau pateikti dar porą pastabų. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad kontekstas labai mišrus, nes šie skaičiai atspindi situaciją visoje Europos Sąjungoje. Bet kai mes mm, kalbam be konkrečias javų rušis, atskiras valstybės narės, situacija pakankamai skirtinga. Pagal valstybės narės Prancūzija nugentėjo labiausiai Tai aišku daro didelį poveikį bendriems skaičiams, nes Prancūzijoje auginama labai daug javų ir konkrečiai paprastųjų kviečių ir tai valstybė narė, kuri nukentėjo labiausiai nuo nepalankių oro sąlygų ir nuo lygų auginimo ciklo pabaigoje. Ir šie du faktoriai - klimatinės sąlygos ir lygos lėmė tai, kad derlis yra mažiausias Prancūzijoje per pastarosius 30 metų. Taigi 24 e, procentais e, sumažėjimas lyginant su 2015-aisiais. Čia kalbant apie bendrą javų produkciją, jeigu žiūrėsime apie paprastų, į paprastosius kviečius, jų derlių, e, čia sumažėjimas dar didesnis, net 31 procentų mažesnis paprastųjų kviečių derlius Prancūzijoje šiemet lyginant su praeitais metais. Kitos valstybės narės taip pat e, panašioje situacijoje, galiu paminėti Daniją, Estiją, Kiprą, Latviją. Apie 20 procentų sumažėjimas lyginant su 2015-aisiais, taip pat Belgija, Airija, Graikija ir Lietuva. Ir jeigu žiūrėsime į konkrečių, konkretų, mm, konkrečias e, javų rušis, kviečius labiausiai paveikė. 11 mm, procentų mažiau kviečių lyginant su 2015-aisiais, miežių 4 procentais mažiau, O kukurūzų derlius iš tikrųjų išaugo lyginant su, 14, su 15 metais 8 procentais. Paprastieji kviečiai yra svarbiausia kultūra ES. Apie pusę visų auginamų javų yra paprastieji kviečiai. Taigi, todėl taip ir atrodo šie bendri skaičiai taip dramatiškai. Mėžių ir uh, kukurūzų sektoriuje, aišku, skaičiai netokie e, dramatiški. Na, Bet kai kuriuose kitose valstybėse narėse derlius yra tikrai labai geras. E, pavyzdžiui, pietų ir rytų Europoje, pagal mūsų paskutinę prognozę, derlius tikrai puikus, e, kai kur netgi rekordinis. Pavyzdžiui, Ispanijoje, Vengrijoje ar Slovakijoje 2016-aisiais e, javų derlius bus apie 20-25 procentais didesnis nei 2015-aisiais. Ir tai paaiškina tai, kad jeigu žiūrėsime bendrą vaizdą ES, o būtent tai ir turim daryti, todėl kad mes turim bendrą žemės ūkio politiką, kurie apima visas valstybės narės, tai matome, kad derlius yra tik nedaug mažesnis nei 300 e, milijonų tonų. Tai yra metų vidurkio, kaip sakiau. 3 procentais mažesnis nei 5 metų vidurkis ir 5 procentais mažesnis nei 2015-aisiais. Ir todėl mes matome, kad čia skaičiai kartu su atsargomis rinkos metų pradžioje, kad iš tų atsargų galima e, papildyti trūkumą. Ir dar vienas niuansas šioje diskusijoje, pirmininkė, yra tas, kad 2016 derlius yra tikrai labai mažas, e, Bet prieš tai buvo trys labai derlingi metai su rekordiniu derliumi ir mūsų gamyba buvo daugiau nei 300 milijonų tonų 2013, 2014 ir 2015 metais. Tai yra tris metus iš eilės. Ir jeigu pažiūrėsim į kainas ES rinkoje, tai svarbu pasakyti tai, kad e, javų rinka yra pasaulinė rinka ir mūsų ES kainos yra suderintos su pasaulinėmis rinkos kainomis. Tai yra pasaulinė rinka ir ES e, iš esmės e, seka paskui pasaulinę rinką, nors mes labai didelė gamintojai, bet ne vieninteliai. Ir ne vieninteliai mes įtakojame padėti pasaulyje. Taigi, nors iš tikrųjų kainos padidėjus, didesnės nei intervencinės kainos, jos apie, apie 50 procentų didesnės nei intervencinės kainos ir tai yra tikrai e, labai svarbu ir javų sektorius e, situacija čia yra kitokia nei e, pieno ar mėsos sektoriuose Javų sektoriuje intervencijų schema nesinaudojama nuo 2010 metų. Tai reiškia taip pat, kad ES e, javų kainos yra labai konkurencingos pasaulio lygmenių. Ir tai rodo puikus eksporto skaičius, skaičiai javų. Eksporto skaičiai ES 2014-2015 metais ES eksportas buvo rekordinio lygio apie 50 milijonų tonų. Ir pernai ES buvo pasaulio lyderė E, kalbant apie e, kviečių ir miežių eksportą. Mm, e, kviečių eksportas buvo 6,4 milijardo tonų, 2015-aisiais tai yra apie 5 procentai visų, viso žemės ūkio eksporto ES ir tai yra e, po vyno ir alkoholinių gėrimų trečias pagal dydį eksportuojamas produktas. Jeigu kainos kris pasaulyje, o tą ir matome, lyginant su ankstesniais metais, iš karto e, matome ir poveikį viduje. Kainos dabar yra apie 150-160 eurų už toną paprastųjų kviečių tokia kaina. Tai, tai aišku, kelia sunkumą ES ūkininkams. Apibendrinant, pirmininkė, galiu pasakyti, kad nors kainų sumažėjo visame pasaulyje, taigi ir ES, nors e, jų, e, jų lygis yra vis dar aukštesnis nei intervencinės, bet mes matome tam tikrų švelinančių faktorių būtent e, ūkininkų sąnaudos, ypač kalbant apie trašų kainas, tai yra e, svarbus elementas e, ūkininkams. Jų kainos sumažėjo apie 50 procentų per pastarosius dviejus metus. Aišku, tai yra logiška pasiekmė to, kad sumažėjo naftos ir dujų kainos. Taigi tai leidžia išlaikyti ūkininkų pajamų lygį. Dar e, norėčiau priminti, kad ES BŽUP yra tam tikrų schemų, kurios užtikrina reikšmingą paramą pagal e, išmokas e, už plotą, tai yra antro ramščio parama. Ir praktiškai, jeigu pažiūrėtume į vidutinius ES skaičius, tai yra skirtumų tarp valstybių narių, bet e, ES vidurkis tiesioginių e, išmokų yra 216 eurų už hektarą. E, be tos pagalbos valstybės narės gali taip pat nuspręsti taikyti savo nacionalinės paramos priemonės, be abejo, taikant valstybės pagalbos taisyklės ir gali padėti savo ūkininkams. Pavyzdžiui, Prancūzija pradėjo pradėjo viešųjų garantijų sistemą, valstybinių garantijų sistemą, kuri padeda ūkininkams išgyventi tas pajamų, sumažė, pajamų sumažėjimą. Ir e, ta pagalba leidžia refinansuoti paskolas palankesnėmis sąlygomis, nei e, kad suteikia bankai. Taigi mes dabar žiūrime, nagrinėjame e, Prancūzijos situaciją. Taigi, Nors be jokių abejonių tai yra blogi metai javų augintojams, ir yra didesnis e, pažeidžiamumas ar, ar netikrumas. Manome, kad ši sektoriaus pozicijos nėra labai blogos, ypač lyginant su kitais sektoriais. Ir vienas dar svarbus skirtumas tai, kad Nors kintamumas javų rinkoje yra, bet ES javų sektorius neturi struktūrinių trūkumų, nėra ilgalaikių struktūrinių problemų, kurias mes matome kitose sektoriuose ir kurias dažnai aptarėme ir čia. Mūsų gamintojai yra itin kompetitingi pasaulio rinkoje, šis sektorius yra gerai išvystytas, rizika taip pat gerai valdoma. Mm, pavyzdžiui, yra taikomos finansinės priemonės įvairios sėkming, sėkmingai, ateities sandoriai konkrečiai ir javų gamintojai gali pasinaudoti um, bendro rinko organizavimo nuostatomis. Taigi dėl ateities aš esu uh, tikrai optimistiškai nusiteikęs. Bet, kaip ir nurodė komisijos narys atsakingas, mes turime taip pat uh, pasimokyti iš šios krizės, iš tų blogų, blogo derliaus metų ir pagalvoti, kaip ateityje BŽUP po 2020-ųjų galėtų būti pat, po, patobulinta, kad būtų užtikrintas ilgalaikis tvarumas, ypač užtikrinant geresnį rizikos valdymą. Tai yra tos problemos, apie kurias mes galvojame ir mes tikrai dar grįšime prie šių diskusijų. Uh, Mm, ir taip pat turėčiau paminėti, kad antrajame ramstyje BŽUP mm, kaimo vietovių plėtros e, sistemoje yra pajamų stabilizavimo priemonė, kurią gali naudotis valstybės narės. Ir priminsiu, kad komisija e, yra omnibuso, dalyvauja omnibuso pasiūlyme, pagal kurį nustatomas papildomas lankstumas valstybėms narėms, kad jos galėtų mm, lengviau taikyti šią priemonę ūkininkams ir komisijos narys greičiausiai netrukus pats apie tai kalbės. Taigi ačiū dar kartą už šią galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir paaiškinti komisijos poziciją apie javų, dėl javų rinkos. Situacija nėra labai gera, bet mes labai atidžiai sekame situaciją. Ačiū už šią įžangą, už pateiktą informaciją. Aštuoni mm, komiteto nariai paprašė žodžio po pusantros minutės kiekvienam nes netrukus turėsime pradėti susitikimą su komisijos nariu Hoganu. Taigi po pusantros minutės pirmiausia ponė Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos atstovui už pristatymą ir už tai, kad taip greitai traukite tai darbo atvarkė. Dėkoju Jums, e, pirmininkė ir koordinatoriams. Taip pat labai svarbu, kad ūkininkai išgirstų, kad mes kalbame apie tas problemas, kurias jie patiria, patiria dabar, o ne po metų. Ir aš džiaugiuosi, kad yra pripažįstama, jog metai buvo blogi. Norėčiau pasakyti, kad tie ūkiai, kuriuose aš apsilankiau Airijoje, mačiau, kad metai buvo siaubingi. Ir finansiškai labai ir psichologiškai yra sukrėsti ūkininkai tai, kas vyksta. Taigi, kalbant apie pastabas dėl to, kad reikia riziką geriau valdyti. Man atrodo, kad visi ūkininkai dabar tą sako mums. Ką jūs galėtumėte politikoje pakoreguoti tam, kad riziką galėtumėme geriau valdyti, kalbant apie rinkos iškraipimus ir kitus dalykus. Taigi reikia tikrai apie tai pakalbėti. Kitas dalykas. Nebuvo kalbama apie tai, ar parama gamintojams nedelsint gali būti teikiama. Jeigu Europa gali reaguoti, tai man, mūsų, mūsų valstybės narės gali sureaguoti į ūkininkų poreikius, įskaitant ir manąją šalį. Ir man labai įdomu, ką pasakys ir ką daro kolegos prancūzai. Na ir kadangi tai yra globali rinka, javų rinka reikalinga, kad e, ūkininkai žinotų, kad kainų nepastovumą galima suvaldyti ES, nes tai yra labai svarbus sektorius, kalbant apie galvininkystę ir taip pat žemės naudojimą. Taigi mes galėtumėme pratesti tą diskusiją, kai netaip jau smarkiai mus spaus laikas ateityje. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai malonu, kai e, parlamentarai iš Airijos su tokiu supratimu e, kalba apie Prancūzijos ūkininkų problemas. E, Panas Ropė. Ačiū pirmininkė. Ir labai ačiū iniciatoriam, kurie inicijavo šitą kalbėjimą šiandieną. Tikrai manau, kad atskirom šalim tai labai didelės problemos ir pavyzdžiui Baltijos šalis vien dėl to, kad e, kenčia nuo keulių maro, nuo mažiausio pienų supirkimo kaino, dar e, labai didelė problema ir grūdų. Tai visos praktiškai sritis šiandieną apimtos e, sumažėjo derlingumas beveik apie 20 procentų, bet negana to beveik visi grūdai iš e, maistinių pasidarė pašariniai ir dalis net iš vis nerealizuojami. Praktiškai pajamos nukrito daugiau nei du kartus pagal palyginus su praeitais metais. Ir žmonės tikrai klausė, kaip mums daryti, nes mes negalėsim įgyvendinti ES projektų, prisimtų įsipareigojimų, negalėsim gražinti paskolų, taipo, taipogi yra sudarytos sutartis su tiekėjais ir negalėsim vykdyti tiekimo planų. Ir tų atsakymų reikia šiandieną. Atsakymai, kuriuos komisija kalba, kad jie bus po 20 metų, jie tikrai netenkina. Ir manau, kad e, e, kažkokį tai sprendimą reikia šiandieną priimti, nes e, pasitenkinti tuo, kad bendrai Europoje nedaug sumažėjo arba, sakykime, lygis beveik tas pats, tikrai mūsų tai netenkina ir aš manau, kad tos šalis, kurios labai nukentėjo, jos turi e, užgirsti paramą ir turi komisija lygiai taip pat duoti e, signalą, kad valstybės narės galėtų papildomai padėti ir padėti toj pat. Ačiū. Pan poseł Flanagan. Ponas Flanagan. Ačiū. Nebus e, Dabar iš karto skubios pagalbos mano ausise ši frazė skamba. Taip pat ir ūkininkams ši frazė yra svarbiausia. Puiku, kad e, šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę ir galbūt tikrai daug apie tai kalbėdami mes pritrauk, pritrauksime daug dėmesio, bet tai nepadeda realiai ūkininkams. Aš nežinau, ar komisija galėtų kažkaip e, paaiškinti. E, man sakoma, kad gamintojai e, veikia konkurencingoje rinkoje. Ir kad ta konkurencija atlaiko, bet iš tikrųjų, ar tikrai ta konkurencija atlaiko? Mm, nes iš tikrųjų ūkininkai negauna naudos, nors trašus atpigo, E, bet e, žmonės, kurie perka ūkininkų pagaminamą produkciją, jie e, turtėja, o ne patys ūkininkai. Tai kaip užtikrinti tvarumą tokiu atveju, kai jaunas 19-metis ūkininkas susidarė su situacija, kai 100 procentų jo derlius dingo. Kaip išgyventi tokiam ūkininkui, kuris tikėjosi 25 tūkstančių 000 pelno. Tai kaip e, komisija galėtų paaiškinti, e, kad e, ūkininkai išgyvena dabar? Aš šiokio, šito teiginio nepriimu, kažką reikia daryti, mm, kodėl elgiamės su šio sektoriaus ūkininkais kitaip nei su kitų sektorių. Ponas Agniu. Komisija pateikė tikrai išsamų paveikslą mm, ir Jūs sakėte, kad vieniems sekasi geriau, kitiems sekasi blogiau. Va taip galima apibendrinti tai, ką Jūs pasakėte. Suprantu, kokia padėtis Airijoje, galvoju, kodėl jie apskritai augina kviečius. Galiu pasakyti ir Flanaganui, ir Maginės, kad ta šalis netinka kviečių auginimui, nes net jeigu užauginami kviečiai, tai kainuoja labai daug juos išdžiovinti. Ir galbūt e, Airijoje reikėtų auginti žieminius miežius. Bet e, aš negaliu tikrai skūstis oru savo ūkija, ūkiuose. Per paskutinius dešimt e, savaičių oras puikus. Ir Dabar e, jungtinėje e, Anglijoje visur puikiai auga grūdai, e, bet iš tikrųjų mes susidurėme su labai didelė problema pikdžiolėmis, kurios pražudo derlių, nežinau kol kas, kaip mes su to susitvarkysime. Cheminiai preparatai nebepadeda, bet iš tikrųjų E, būtent oras kelia didžiausią rūpestį paprastai. E, o šiemet štai mums labiausiai kenkia pikdžiolė. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums ir koordinatoriams už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Komisijos pagrindinis signalas yra aiškus e, grūdinių kultūrų ūkininkams Arijoje ir kitur nebus paramos. Taigi man įdomu, ar jie pritarė tam, kad priežastis išdėstyta labai teisingai iš Airijos žemės ūkio ministro ir parlamento praeitą savaitę, kai buvo kalbama apie tai, kad nebus perspektyvų dėl beilauto šiam sektoriui. Ir taip pat jis sakė, kad nei prancūzai, nei vengrai, nei rumūnai, niekas nešokinėja iš džiaugsmo ir nesidžiaugia, kad ištiko ši javų krizė kita šalis. Taigi gal komisija galėtų patvirtinti priežastis, kodėl jie nereaguoja yra ta, kad, kaip sakė Airijos ministras, jų vyriausybės nėra pakankamai aktyvios. Taigi reikalinga, kad vyriausybės įrodytų, e, kad reikalinga ta parama, kad visos asociacijos parlamentarai įsitrauktų į tai. Ir visi jie sako, kad krizė egzistuoja ir parama reikalinga. Taigi tai yra kaip krizių nepak, e, nepastovumas. Vakarų Airijoje ištiko krizė, nesvarbu, kokią kainą jie gaus už tą produkciją, nes produkcijos nėra, jis sunaikinta. Taigi daugeliu atveju dar blogiau tai yra nei su peninkystės ar galvijus, galvinkystės e, sektoriaus krizėmis. Ir dar norėčiau užduoti klausimą. Komisija panašu nieko nedarys. Jūs minėjote, kad yra tam tikri modeliai. Jeigu, pavyzdžiui, Airijos vyriausybė rytoj paskelbs, ar, na, kuri kita vyriausybė paskelbs, uh, kad tieks išmokas už akrą ūkininkams, už prastą žemę, dėl to, kad potviniai už, užtvindė tą žemę. Tai ką tada komisija sakys, kaip sureaguosi tokią sistemą, nes e, tokios sistemos alternatyva yra tokia, kad daug ūkininkų tiesiog praras savo verslą, bankrutuos. Ačiū, ponas e, Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi, žinoma, norėčiau padėkoti Mareit Maginis už tai, kad ji taip domisi javų sektoriumi Prancūzijoje. Ir kiekvieną mėnesį mes keliaujame tarp Strasbūro ir Briuselio ir, mes, Briuselio ir mes visuomet suprantame, ką tai reiškia finansinė prasme. Ir iš Strasbūro pūro važiuojant į Lilį, viskas faktiškai ten beveik yra užtvindyta. Situacija yra tokia siaubinga, kad mes net nežinome, ar mums paku, pakaks kokybiškų javų, kad išsikeptumėme pakankamai duonos. Ir kadangi situacija yra tokia įtempta, pono Andriojų situacija šiek tiek yra matyti geresnė, bet tos priemonės, kurių buvo imtasi tam, kad padėtumėme javų ūkininkam, panašu, kad esmė čia yra persidėrėti dėl paskolų, paskolų sąlygų ir užtikrinti garantijas, gauti garantijas iš Europos investicijų banko bei žem, Prancūzijos žemės ūkio subsidijų tiekėjo. Čia kalba neina apie kapitalo garantijas. Taip pat kyla ne tiek draudimo klausimas, bet tai, ką matome bendroje žemės ūkio politikoje, tai yra laisvanoriškas dalykas, bet daugiau kalbama apie patikos fondų mobilizavimą ir kokie kriterijai e, čia yra taikomi, kad būtų galima gauti paramą iš tų savišalpos fondų. Ir tas koficijantas dabar yra per didelis, bet galime iš tiesų įvertinti ir tas priemonės, kurias dabar turime. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šį pristatymą ir norėčiau padėkoti poniai Maginis už tai, kad ji galvoja apie prancūzijos ūkininkus, kurie tikrai labai kenčia. Ir javų klausimas yra labai aktuolus, nes, kaip žinia, aš ne tik e, dirbu žemės ūkio sektorijoje, bet atstovauju bus regionui, kur yra auginama daug javų ir tikrai visi e, gamintojai labai susirūpinę, 30 procentų mažiau buvo šia, šiais metais sumažėjęs yra derlius ir daug ūkininkų kalba apie tai, kad nuo 16 metais baigs savo ūkininkavimo veiklą ir stabdys savo darbą. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad 65 procentai sumažėjo uh, derlingumas nuo 11-12 metų, 15 metų ir mane šokiruoja tai, ką pasakė komisija. Komisija sako, kad, kad javų sektorius yra stabilus, bet yra katastrofa Prancūzijoje ir taip pat e, buvo teigiama, kad kitų kultūrų derlius yra stabilesnis, bet tai nėra tiesa. Buvo kalbama, komisija sakė, kad e, trašų kainos sumažėjo, jos sumažėjo vos 10 procentų, taigi atvykite į Prancūziją ir pamatysite, kad esate neteisūs. Taigi šiandieną 140-150 eurų kaina už toną. Taigi iš tiesų tai yra didžiulė problema ir užšūkis ir Europos Sąjunga turi apginti savo gamybą ir galvoti apie įvairias priemonės, priemonės skubos tvarką, reikia atstatyti garantuojamą minimalę kainą ir užkirsti kelią spekulacijoms šioje rinkoje. Dėkoju. Dėkuoju, pan posel Andriu. Ačiū, ponas Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiausi tai, ką sakė ponas Luozo. Kalbėjo apie tai, kad būtų galima galbūt netgi sutvarkyti ir sanitarinės, ekonominės ar klimato krizės, klimato sąlygų krizės, bet aš manau, kad na, reikia rimtai apie tai kalbėti ir šį klausimą spręsti iš esmės. Tai, ką sakė ponas Kortė, kaip jis iš komisijos, kaip jisai pristatė situaciją, na, įdomi nuomonė. Ir aš manau, kad Mišel Dantan, mūsų kolega, paaiškino apie tai, kokiu priemonių Prancūzija ėmėsi skubos tvarka, tai vadinamasis viešųjų, garant, vadinama, viešųjų garantijų sistema, tačiau ne pirmąjį kartą tą, tą matome, matome, kad šiais metais javų derlius yra kur kas mažesnis ir kokybė yra e, prastesnė. Taigi reikia kalbėti apie rinkos valdymo priemonės ir tai turėtų būti mūsų prioritetas per ateinančią savaitės ir mėnesius. Ir man atrodo, mes turime sugebėti kažkaip prognozuoti, numatyti tų pritaikytų priemonių efektyvumą. Ir ypatingą dėmesį mes turime skirti ir kainų nepastovumui turime imtis proaktyvių priemonių tam, kad ne tik tai dogmomis kalbėtumėme, bet kad ūkininkams numatytumėme priemonių mišinį, kad jie galėtų kuo galima greičiau jomis pasinaudoti. Visą tai, ką jūs, apie ką jūs ir kalbėjote, ponia Korte. Ačiū, norėčiau pasisveikinti su svečiais, ką tik atvykusiais. Ponas Nikolsonas pakvietė studentus Žemės ūkio kolegijos. Džiaugiamės, kad atvykote į mūsų komitetą. Manau, kad jūs gerą įspūdį paliks mūsų diskusijos parlamente. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Rapidement pour... Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau grįžti prie to, ką pasakė kolegos e, Francis Andrijo, Erikas Andrijo, kolega Erikas Andrijo. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį visų komiteto, visų komiteto narių dėmesį į tai, kad mes privalome reaguoti įvairiais aspektais į šią krizę, kuri palėtė labai svarbu žemės ūkio sektorių javų sektorių ir aš manau, kad ši situacija verčia mus pateikti tokius pasiūlymus, kuriais būtų įmanoma geriau tvarkyti kainų nepastovumo problemas. Ir jūs minėjote tam tikras krizių valdymo priemonės, aš norėčiau taip pat paminėti ir rizikos valdymo priemonės, nes tai viena kita papildančios priemonės. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad jūs sugebėsite išklausyti mūsų ir kad būtų įmanoma visų Europos ūkininkų labui surasti sprendimą ir aš ypatingai galvoju apie prancūzijos ūkininkus, kurie susiduria su dėliais sunkumais, kad mes galėtumėme ateityje geriau prognozuoti ateitį ir numatyti e, tokias priemonės, kad ūkininkai galėtų perduoti galiausiai savo ūkininkavimo veiklą savo vaikams. Pane Neuchel. Um, ich denke mal, Krisen werden in der nächsten. Ačiū. Man atrodo, kad e, artimiausių metų vis dažniau susidursime su krizėmis. Nesiniai vyko klausimas klimato kaitos klausimais. Man atrodo, kad yra būtina e, nedelsant e, pagalvoti apie ES ūkininkus, kaip jiems būtų padėti, kad jie galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos, nes pasaulyje keičiasi ir aplinkos temperatūra, ir vandens ištekliai. Taip pat e, reikėtų e, pagalvoti ir apie e, ūkininkavimo perspektyvas. Taigi, man atrodo, kad būtina išnagrinėti, e, e, kokias galimybės turės ES e, ūkininkai ateityje. Reikia imtis iš šanksto veiksmų, nelaukti, kol kažkas atsitiks. Dėkoju. Iš tikrųjų, puiku pasisakyti po kolegės Marijos Noichtil. Tikrai galiu pritarti tam, ką ji pasakė. Uh, Mes turėtumėm įvertinti, ar mūsų ūkininkavimo sistemos yra atsparios klimato kaitai. Dabar vis dažniau susidurėme su potviniais, sausromis. Daug kas priklauso ir nuo e, dirbožėmio kokybės. Mūsų komitetas e, turėtų e, imtis aktyvių veiksmų. Tikrai pritarčiau tam, kas buvo pasakyta. Ateityje, ko gero, krizės dažniau ištiks ir kitus sektorius ir vėl mums reikės apie tai diskutuoti, vėl reikės e, galvoti, ką daryti. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų nelaukdamas imtis aktyvesnių veiksmų. Kągi, išklausėme komiteto narių. O dabar galime dar kartą suteikti žodį komisijos atstovui, jeigu ponas direktorius Korter galėtų sureaguoti į iškeltus klausimus ir pastabas, būtume labai dėkingi. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, turėčiau pasakyti štai ką. Aš atvykau pas jūs tam, kad papasakočiau, kaip mes vertiname padėtį javų sektorėje. Manau, kad tą ir padariau. Manau, kad papasakojau, kaip ekspertai vertina dabartinę padėtį. Sakiau, kad kai kuriuose ES dalise padėtis labai skausminga, kitose regionuose ji yra gera. Tikrai e, E, ne, negalima padaryti skriaudos e, tiems ūkininkams, kurie jau ir taip kenčia, reikėtų pagalvoti apie skubės priemonės. Antra, aš jau sakiau ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad be abejo e, panašu, kad tokios krizės gali kartotis ir pieno, ir gyvulininkystės sektorija. Ir mes iš tų krizių turime pasimokyti tam, kad ateityje priimtumėm tinkamus sprendimus. Kaip kad e, sakė e, pane Dėliai, taip, mes turime išmokti šias pamokas tam, kad ateitie primtumėm gerus sprendimus. Dabar pabandysiu atsakyti keletą klausimų, kai kurios klausimus. Visų pirma, dėl valstybės paramos. Taip, tokia galimybė tikrai egzistuoja. Aš jau minėjau Prancūzijos sistemą, nežinau, ar kitos valstybės narės pasuks tokiu pačiu keliu, tačiau tokia galimybė egzistuoja. Uh, Ir taip pat be galo naudinga priminti valstybėms narėms, kad tokios galimybės egzistuoja taip pat ir pagal BŽUP antrą ramstį, tai yra kaimo plėtros e, biudžetas e, ir e, to finansavimu ūkininkams bus žymiai lengviau pasinaudoti dėl komisijos pateikto omnibus reglamento pasiūlymo. Taip pat ūkininkai gali ir privačiai drausti. Suprantu, kad tai nėra labai paprasta. Aš sakiau, kad 2016 metai buvo labai prasti, bet minėjau, kad ankstesni metai buvo geri ir paaiškinau, kodėl. Ir iš tikrųjų, anksčiau Airijoje e, tas javų verslas e, buvo tikrai pelningas. Bet, e, kaip jau sakiau, mūsų nuomonė padėtis javų sektorė vis tiek yra žymiai geresnė negu kad pieno sektorija arba e, gyvulininkystės sektorija. Aišku, ir čia egzistuoja tam tikrų struktūrinių problemų. Valstybės narės e, prašo papildomų priemonių javų sektoriui. Man atrodo, faktai kalba patys už save ir, ir komisijos svarsto, ką daryti. Dziękujemy. Ačiū. Manau, kad būtina atsižvelgti į tam tikrą specifiką javų sektoriaus. Pirmiausia, javai e, gali būti pervežami, saugojami, perdirbami į kūrą. Yra tam tikrų galimybių šio požiūrio. Aišku, tam reikia tam tikrų lėšų. Bet mes turime užtikrinti tokią apsaugos sistemą, nes mes žinome, kad javų sektoriaus mm, produkcija daro poveikį ir galvininkystiai. Taigi tai yra vienas iš pagrindinių pirminių produktų žemės ūkio srityje. Todėl reikalinga tikrai gilesnė diskusija apie tai, kaip stabilizuoti tame pirmame etape perdirbimo procesų. Kągi gerbėmiai, dabar perėsime jau prie kitos temos. Ir įvyks keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Hoganu. Jis jau įeina į salę. Sveiki atvykę. Ir kviečiame čia į priekį. Może poczekamy, aż będą wszystkie. Palaukime. Matau, kad daug norinčių pasisakyti. Labai dėl to džiaugiamės, aišku. Państwa, właściwie to nie wiem, od czego zacząć. Od... Kągi gerbėmiai, nežinau, nuo ko pradėti, ar nuo komisijos nario pasisakymo, ar nuo jūsų klausimų iš karto. Na, galbūt e, aš e, pats praleisiu įžangą, nepristatinėsiu labai ilgai šios temos ir iš karto tuomet išklausysime komisijos nario, nes tikrai labai daug klausimų ir turėtume išnaudoti laiką e, tikslingai. Taigi, trumpai omnibus tema. Viskas labai puikiai susiklostė, nes štai turime biudžeto komiteto vadovą, taip pat e, matome kad yra ir mūsų komitete atsakingų parlamento narių šį klausimą Taigi, ačiū, kad atvykote ir žodis jums. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandien komiteto posėdėje pristatyti komisijos pasiūlymą dėl taip vadinamojo omnibuso pasiūlymo, kuris buvo patvirtintas komisijos praeitą mėnesį. Ir šį pasiūlymą aptariau pirmadienį su ministrų taryba. Tos diskusijos buvo labai konstruktyvios ir naudingos. Išgirdome pirmas ministrų reakcijas į konkrečias priemonės, kurias siūlome. Yra nemažai aspektų, kuriuos norėčiau aptarti savo pristatymę ir norėčiau šį pasiūlymą pristatyti tam tikrame kontekste. Tai yra vidutinės trukmės daugiametės finansinės programos peržiūra. Ir dar trumpai papasakosiu apie teisėkuros procesą kuris jums yra ypatingai aktualus, jis aktualus be, be jokios abejonės ir tarybai. Ir galiausiai norėčiau paminėti turinio aspektus ir siūlomus pakeitimus keturiems žūp reglamentams. Kaip jūs žinote, mūsų tarnyba išdalino dokumentą praeitą savaitę, kur kalbama detaliai apie tuos pakeitimus, kurie yra siūlomi keturių reglamentų įvairių straipsnių, įvairiems straipsniams keisti. Omnibuso reglamentai yra labai svarbi vidutinės trukmės peržiūros dalis, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Vidutinė peržiūra buvo politinio susitarimo dalis dėl daugiametės finansinės programos ir komisijos tikslas supaprastinti taisyklės e, tam, kad valstybės narės ir kiti naudos, naudos gavėjai galėtų geriau įsisamti ES lėšas. Taisyklę siūlome supaprastinti įvairiose srityse ir tikėmės įvairių rezultatų, įskaitant ir geresnę prieigą prie ES lėšų Taip pat e, raginame piliečius aktyviau dalyvauti tame, kaip yra panaudojamos ES lėšos, 25 procentais sumažėja finansinių priemonių paketas ir taisyklės. Turint omenyje ankstesnės diskusijas dėl supaprastinimo pasiūlymai omnibuso reglamente, iš esmės yra naujas supaprastinio darbo tvarkės etapas. Omnibuso reglamento tikslas yra nustatyti ir įtraukti įvairias priemonės, kurios sudaro geriausią sėkmės perspektyvą politinę prasme, nekeičiant orientyrų ir esminių ES politikos ryčių. Tai, tai paaiškina, kodėl dalis priemonių, kurias gal jūs norėjote, kad būtų įtrauktos į tą reglamentą, nėra įtrauktos. Aš puikiai suprantu, kiek šis komitetas, komitetas yra įtrauktas į teisėkros procesą. Tai yra jums labai svarbi, svarbus paketas ir po tarybos posėdžio pirmadienį galiu patikinti, kad tai yra labai aktualu ir žemės ūkio ministrams. Jūs matėte tarybos ataskaitą, ten yra įvairių išlygų, kurias išsakė ministrai dėl teisėkuros proceso. Norėčiau paminėti tai, ką sakiau ir taryboje. Komisijos pasiūlymas yra dabar patvirtintas ir dėl jo turi sutarti kitos dvi institucijos. Ketinimas yra siekti artimai sutar... dirbti artimai su taryba ir parlamentu, siekti susitarimo, kad paketą būtų galima patvirtinti iki 16 metų pabaigos ir kad jis galėtų įsigalioti nuo 18 metų sausio pirmosios dienos, kad būtų galima jį pritaikyti paskutiniams trims dabartinės daugmetinės finansinės programos metams. Ir taryboje tą sakiau ir jūs, skaičiau jūsų nuomonės apie tai, kaip jūs save įsivaizduojate šiame procese ir aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad komisija neprima sprendimų dėl proceso ir nediktuoja to, kaip kitos institucijos turėtų dirbti viduje. Ir vis tiek aš norėčiau padėti, kad procesas būtų sklandesnis, kad būtų susitarta tarp institucijų dėl įvairių priemonių, kurios pirmiausia yra naudingos mūsų ūkininkams. Taigi tikrai galite pasikliauti mano konstruktyviu indėliu ir mano tarnybų indėliu į šį darbą, šį teisėkuros procesą ir mes esame pasirengę dirbti su Europos parlamentu ir aš tikiuosi, kad tai tai bus puikia galimybė pasiekti sėkmingų rezultatų. Komisijos omnibuso reglamente yra daug techninių pakeitimų keturiems baziniams žūp reglamentams. Kaimo plėtos reglamentas, bendros rinkos organizacijos reglamentas, horizontalusis reglamentas ir tiesiog neužmokų reglamentas. Šie siūlomi pakeitimai yra susijęs su teisės aktų peržiūra, kuri buvo atlikta praeitais metais, įtraukiant ir supaprastinimo tikslus plačiai prasme, skaitant ir lankstumą, ir subsidiarumą. Aš anksčiau aiškinau, kad pagrindinė idėja buvo ta, kad į omnibuso reglamentą turi būti įtraukiamos supaprastinimo priemonės, kurios nekeistų esminių politikos orientyrų. Toks buvo mano požiūris, bandant prisidėti prie komisijos pasiūlymo ir aš apribojau tą visą procesą tik tai tuo, kad būtų panaikinamos kliūtys, kurios e, buvo sudėtingos ir kėlė problemų rūkininkams ir mokėjimo agentūroms. Taigi, Aišku, tos priemonės, kurios yra siūlomos, yra labai techninio pobūdžio ir aš ketinu susitelti ties tomis priemonėmis, kurios turi potencialą padaryti iš esmės, e, iš esminę įtaką žūp supaprastinimui. Kaimo plėtlos, plėtros nuostatose yra numatyta nuostata dėl pajamų stabilizavimo priemonės. Tai e, suteiks galimybę valstybėms narėms sukurti tokią priemonę, kuri būtų pritaikyta specifiniam sektoriui ir tokiu būdu jos panu, ji bus patrauklesnė ir administracijoms, ir ūkininkams. Tokiu būdu mes reaguojame tai, kad būtų galima sumatyti geresnės priemonės padėti ūkininkams krizės sąlygomis ir atspindime dabartinius sunkumus, su kuriais susiduria įvairi, įvairių žemės ūkio sektoriai. Ir mano manimu, tokie pokyčiai leistų geriau reaguoti į krizės tam tikrose žemės ūkio rinkose. Taip pat buvo išsakyta susirūpinimo dėl to, kad ar tos priemonės atitinka PPO taisyklės, tik aš norėčiau patikinti parlamentą, kad tos priemonės bus įtraukiamos į PPO e, geltonąją dėžutę. Ir čia yra pakankamai judėjimo laisvės tokiai priemonė įdėkti. Kitas pasiūlymas dėl supaprastintų taisyklių, dėl finansinių priemonių. Šiomis, šiais pakeitimais bandoma užtikrinti geresnį finansinių priemonių panaudojimą žemės ūkio sektoriuje. Taip pat numatoma geresnė prieiga prie kapitalo ūkininkams, ypatingai jaunam, jauniems ūkininkams, kur prieiga prie paskolų tokiems ūkininkams yra testinė problema. Ir šis, šiuo pasiūlymu bandoma sureaguoti į daugeliu jūsų išsakytas abejonės dėl to, kad biurokratijos yra per daug bandant gauti pajamą ir kad nėra pakankamai finansinių priemonių. Tikslas yra už, užtikrinti geresnės, geresnį sverto efektą vieš, viešosioms lėšoms. Ir tas sverto efektas leidžia mobilizuoti plates, didesnius pinigų paketus ir negražinamas paskolas. Ir taip pat galima numatyti ir panaudojimą ateityje. Parama jauniems ūkininkams. Čia kaštų variantai yra prast, supaprastinami ir valdymo institucijoms gyvenimas irgi dėl to palengvėja. Toliau tiesiog neišmokų sritis. Tai leidžia valstybėms narėms e, nuspręsti, ar jos nori toliau taikyti dabar galiojantį apibrėžimą, aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Jeigu taip, tuomet sistema bus netokia sudėtinga ir mažiau bus popierizmo ir ūkininkams ir administracijoms. Tai yra pasiūlymas kuris susilaukė daug reakcijos taryboje iš daugelio valstybių narių pusės, jie tikrai pasveikino tą siūlomą lankstumą. Kiti išreiškė susirūpinimą dėl to, kokį poveikį tai turės, kalbant apie vienodas sąlygas ir galimybės gauti išmokas tiems, kurios, kurie jų nenusipelnė. Taigi, siūlomas yra atitinkamas lankstumas. Tačiau kalbant apie tiesioginę, tiesioginės išmokas ir toliau reikės laikytis to ūkininko apibrėžimo. Tai reiškia, kad reikia apibrėžti žemės ūkio veiklą, žemės ūkio paskirties žemę, žemę šitos apibrėžimus e, naudoti. Kalbant apie jaunus ūkininkus, siūloma, kad 2 procentų finansinis paketas būtų visapusiškai panaudojamas, kad parama už hektarą būtų teikiama tik tuo met, jeigu visos paketo lėšos nėra įsisavintos. Tokiu būdu bus dar papildomai teikiama parama jauniems ūkininkams. Taip pat siūlome pakeitimus dėl iš plotus skiriamoms išmokoms. Išmokų sistemai taip pat laisvanoriška susieta parama. Tokiu būdu komisija leidžia valstybėms narėms atsietą laisvanorišką paramą teikti pagal ankstesnį laikotarpį ilgesnis negu 12 mėnesių laikotarpis. Tokiu būdu ūkininkai galės gauti tokią pačią susijęta pajamą ir neturės išsaugoti tų pačių gamybos vienetų. Dabar e, bendros rinkos organizavimo reglamentas. Čia e, valstybėms narėms būtų numatytas nedidelis organizavimo tikslas, kalbant apie vaisių ir daržovių sektorių, ir ne, nereiks tuomet teikti pasiūlymo komisijai. Papildoma priemonė, kad organizavimas būtų sklandesnis tose valstybėse narėse, čia siūloma numatyti e, tam tikras masinės priemonės gamintojų organizacijoms ir naujai įsisteigusioms gamintojų organizacijoms, kurios gali pasitelkti patirtį iš labiau patyrusių gamintojų organizacijų. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, horizontalusis reglamentas. Čia siūlome labiau proporcingas taisyklės dėl neti, ne, ne, netink, ne, neteisėtų išmokų susigražinimo, vengiant klaidų ir netikslumų. Taip pat supaprastinta procedūra dėl finansinės disciplinos valdymo. Ir daug valstybių narių užsakė susirūpinimą dėl šio pasiūlymo, būtent 50-50 taisyklę keisti vieno klyringo, bendro klyringo taisyklės. Šis pasiūlymas, tiesą sakant, yra esminis supaprastinimas tiek valstybėms narėms, tiek komisijai. Tuo pat metu reaguojama į šio parlamento komiteto susirūpinimą būtent kaip padengti tą likusį 50 procentų iš ES biudžeto. Finansinė įtaka e, valstybėms narėms nedid, ir, ir ES nedidelė - 17-22 milijonai eurų per metus. Valstybės narės neturės nešti tos dėlės administracinės naštos, teikiant įrodymus, kad tokie atvejai, kurie yra susiję su uh, tam tikromis skolomis, kad viskas yra tvarkoma kruopščiai ir kad būtų susigražinamos tos, tos išmokos. Pirmininkė, jūs sakėte, kad reikia skirti prioritetą supaprastinimui ir omnibuso reglamentas yra dar vienas svarbus žingsnis einant šiuo keliu. Mes nu, pasiūlėme pakeitimus pagrindiniams teisės aktams ir labai svarbu, kad šis pasiūlymas būtų primtas toks, koks jis yra. Tai yra pasiūlymas, kurio tikslas sumažinti įvairias kliūtis ir, ir tokiu būdu politika būtų naudingesnė pačiam ūkininkui. Aš tikiuosi, kad jūs ir kaip daugelis ministrų, kurie aptarė šį pasiūlymą, e, pirmadienį matyt turės tam tikrų abejonių šiame procese ir aš e, išsakiau komisijos poziciją, esu pasirinkęs dirbti visais įmanomais būdais tam, kad ši iniciatyva būtų sėkminga. Tai yra labai svarbi daugiametės finansinės programos dalis ir reikalingas bendras parlamento ir tarybos sprendimas šiuo atveju. Ir šiandienos posėdis mums leidžia įsitraukti į tą procesą pirminėme etape, išklausyti pasiūlymų ir juos sureaguoti, žinant, kad na, institucijos pozicija, parlamento kaip institucijos pozicija bus išsakyta matyti vėlesnėme etape. Dėkoju. Dziękuję. Ačiū komisijos nariui. Tradiciškai ir pagal mūsų darbo taisyklės pirmiausia e, suteiksiu žodį koordinatoriams po dvi minutės ir tada kitiems parlamento nariams. Jiems bus suteikta po vieną minutę. Dvi minutės, e, ponai dėstė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Hogan už tai, kad jis atvyko į mūsų Žemės ūkio komitetą ir pristatė omnibus pasiūlymą. Mes tikrai to su nekantrumu laukiame. Galiu Jūs patikinti, kad mano atstovaujama frakcija tikrai e, konstruktyviai bendradarbiaus, tariantis dėl šio pasiūlymo. Jūs minėjote įvairius pasiūlymo aspektus. E, Ko gero, jūs esate pirmas komisaras, kuriam iš tikrųjų pasiseks kažką supaprastinti. Daug, daug kas kalbėjo apie supaprastinimą, bet paprastai po to būdavo sukūriama tik dar daugiau biurokratijos. Na, o dabar mes turime galimybę tikrai kažką supaprastinti. E, ūkininkai iš mūsų to tikrai tikisi. Jie norėtų, kad taisyklės taptų paprastesnės. Kas mums svarbiausia? ir ko gero tai yra savaime suprantama. Svarbu, kad tas e, omnibus pasiūlymas būtų, teisinė, būtų su, e, suspa, e, suskaldytas į keletą dalių teisinę prasme, tai yra įmanoma. Kiekviena omnibus pasiūlymo dalis turėtų būti svarstama kompetitingame komitete. Mes, Žemės ūkio komitetas, turėtumėm svarstyti su Žemės ūkiu susijusius klausimus, biudžeto komitetas turėtų svarstyti su biudžetu susijusius klausimus. Taigi, e, e, mes kaip Žemės ūkio komitetas e, esame kompetitingas svarstyti su Žemės ūkiu susijusius aspektus. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar jūs tam pritartumėte. E, taryba ketina pateikti bendrą požiūrį, bendrą poziciją dėl visų šių pasiūlymo aspektų. Na ir paskutinė pastaba dėl deleguotojų aktų. Aš norėčiau jūsų paprašyti, kad e, būtų kalbama apie 15 atskirų deleguotų aktų, to, tai būtų e, lengviau e, dėl visko susitarti. Ačiū. Toliau kolega De Castro. Dėkoju pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Ačiū, kad pas mus atvykote. Be abejo, mes pritarėme jūsų požiūrį, kad reikia siekti sistemos supaprastinimo. Tikrai tikiuosi, kad viskas klostysis taip, kaip jūs šiandien ir paaiškinote. Aš dabar nesigilinsiu į visus pasiūlymo aspektus. Mes esame suinteresuoti tuo, kad būtų numatytas didesnis skaidrumas, lankstumas, ypač jauniesiems ūkininkams, tam, kad ūkininkai turėtų garantuotas pajamas. E, dėl omnibus reglamento dar pasakysiu štai ką. Beje, apie tai buvo anksčiau kalbėta, kad e, iš tikrųjų dėl omnibus reglamento gali kilti štai kokia problema Aišku, vis pirma, e, vyks dėrybos, paskui e, prasidės ir e, trišaliai susitarimai, trilogai. Ir kyla rizika, kad mums reikės dėrėtis už biudžetą arba finansų reikalus atsakingais komisarais. Omnibus pasiūlymą sudaro tarsi keturios dalis. Mes e, ko gero turėsime paskirti ir pranešėją, kuris renks pranešimą, galbūt bus netgi keli atskiri e, pranešėjai, kurie dirbs įvairiose komitetuose. Jau buvo e, dėl omnibus reglamento siūstas ir laiškas Europos parlamento pirmininkui Mes tikrai e, e, nenorėtumėm, kad vietoj to, kad sistema būtų pavirsta paprastesnė, kad viskas taptų dar sudėtingiau ir komplikuočiau, mes tikrai norėtumėm to išvengti. Dėkoju toliau kolega Nikolson. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti komisarą atvykusi pas mus. Tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad ir mes šiais klausimais jau esame diskutavę. Nemanau, kad jūs tai nustebino. Turiu pasakyti, kad aš tikrai pritariu su paprastinimo e, principui, taip pat e, pritariu ir jūsų pastangoms e, šiame pasiūlyme išspręsti ir mums, taip pat ir ūkininkams rūpimus klausimus. Mums svarbu, kad būtų pasiektas aiškumas ir dėl jauniems ūkininkams skirtos sistemos Taip pat e, mums svarbu, kad būtų užtikrintas ir garantuotos pajamos, tam reikės atitinkamų finansinių e, mechanizmų, finansinių instrumentų. E, Žemės ūkio komitetas tikrai pritarė supaprastinimo principui, mes esame apie tai kalbėję begalės kartų. Tikrai džiaugiamės ir to, kad komisija atsižvelgia į tą susirūpinimą, kurią esame išsakę anksčiau. Vis dėlto, uh, mes negalime pritarti tam, kaip komisija nusprendė dirbti. Mes turėtume būti glaučiau įtraukti į sprendimų prieimimo procesą. Į šį procesą reikėtų įtraukti ir e, įvairius Europos parlamento komitetus, pavyzdžiui, Žemės ūkio komitetą, nes e, mes irgi turėtumėm spręsti, kaip turėtų atrodyti e, išmokos arba bendras rinkos organizavimas. Tikrai norėčiau, kad visas darybų procesas būtų paprastas ir sklandus. Uh, Aš prisimenu, kaip vyko e, darybos dėl BŽUP reformos. Buvo tikrai labai sunku rasti sprendimą. Aš manau, kad iš tikrųjų kai kurios pasiūlymo aspektus dar reikėtų keisti, pasikonsultavus ir su šio komiteto nariais. E, Žemės ūkio komiteto nariai irgi e, ketina daug dirbti su šio pasiūlymu, nes mes esame prisėmę tiesioginę atsakomybę, tiesioginius įsipareigojimus žemės ūkio sektoriui. Aš prisimenu anksčiau vykusias darybas, e, jos truko ilgas naktis ir mums tikrai svarbu e, dalyvauti bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Mes tokios teisės nenorime atsisakyti, mes ir toliau norėtumėm išlikti sprendimų prieimimo procese. Toliau kolega Miller. Kolegė Miller. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad galiu pasisakyti mūsų koordinatoriaus vardu. E, gerbiamas pirmininkė, jūs sakėte, kad jūs norite atsisakyti išmokų už plotą, viską supaprastinti. Aš irgi pasisakau už supaprastinimą, tačiau e, Europos parlamente aš esu naujokė ir nedirbau su visais deleguotaisiais aktais, bet iš praktikos e, žinome, kad iš Europos parlamento daug ko reikalaujama. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek e, supa, e, nusivylusi, jog dėl omnibus pasiūlymo buvo pasirinkta tokia procedūra, kad tik tais labai ribotai būtų atsižvelgta į Europos parlamento nuomonę arba iš viso ją neatsižvelgti. Aš džiaugiuosi, kad jūs šiandien pateikėte šį pareiškimą, paaiškinote e, pasiūlymą, bet tikrai norėčiau pabrėžti, jog mums svarbu, kad omnibus pasiūlymo procedūra būtų suskaldyta į atskiras dalis tam, kad ir mūsų komitetas išlaikytų savo kompetencijas. Mes taip pat ketiname pateikti ir pasiūlymų, pavyzdžiui, kas yra nuolatinės ilgalaikės kultūros. Kol kas ši problema dar neišspręsta, bet ji labai aktuali, pavyzdžiui, Vokietijos ūkininkams. Aš taip pat norėčiau pasidalinti ir savo patirtimi dėl to, kas reikalinga praktikoje. Aš tikrai nesakau, kad komisija to nežino, bet juk mus piliečiai tam ir išrinko. Man atrodo, kad vyksta tam tikri jėgos žaidimai tarp tarybos, parlamento ar komisijos. Tiesiog e, svarb, man svarbu, kad būtų tinkamai atsižvelgta ir Europos parlamento pozicija. Dėkoju. Pani posiau Sanra. Gracias, presidente. Bueno, a mí, en primer lugar, lo... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad e, aktyvaus ūkininko apibriešties pakeitimas, atsisakymas yra labai svarbus dalykas, yra nemažai techninių e, dalykų, dėl kurių jau susitarta per BŽUP reformą ir mes e, tikrai. Šie klausimai yra labai svarbus mūsų komitetui ir visa tai neturėtų būti svarstama vien biudžeto komitete. Ir dar viena svarbi pastaba ūkininkų lėšų panaudojimas sprendžiant krizės, tokias krizės, kurios susijusios su e, dereguliavimu ar kitais nesėkmingais e, sprendimais. Jūs sakėte, kad e, ne jūsų atsakomybė E, tai, kaip priimami sprendimai ar kaip vyksta procesai tarp institucijų, bet matome dabar, kad e, mums kyla tikrai aktualus klausimas, kiek mes esame įtraukti. Tai yra labai rimti klausimai. Mes, e, Europos parlamento nariai, turime teisę aptarti visus šios klausimus komitete ir mūsų komitetas turi atlikti uh, tai, kas yra jo kompetencijos ribose, nes mes turime aptarti tos dalykus, kuriuos jūs ketinate keisti pagal omnibus pasiūlymą. Iš tikrųjų, mes turime būti įtraukti. Panas Auslink. Ačiū. Komisarė, labai retai atsitinka taip, kad visos frakcijos šiame komitete sutarė Bet šiuo atveju visos frakcijos sutarė dėl to, kad na, netaip turėtų būti svarstamas šis pasiūlymas. Kodėl biudžeto komitete viskas turėtų būti svarstoma? Jūs sakote, kad tai daroma supaprastinimo vardan, bet tai ir tikrai reiškia supaprastinimą. Juk bus ir keičiamas tų pagrindinių reglamentų turinys. Ką tai turi bendro su, su paprastinimu? Mums svarbu, kad ūkininkas gautų išmokas, o ne golfo laukų savininkas. Bet kai kurie klausimai yra susiję ir su kaimo plėtra. Dabar Jūs sakote, kad e, ūkininkai turės turėti paprastesnę prieigą prie finansavimo, bet ką tai reiškia, tai reikės keisti visą antro ramščio politiką? E, biudžeto e, komitetas turi svarstyti kai kuriuos turinio klausimus, bet ką mes darysime, sėdėsime ir žiūrėsime. Europos parlamentas turi išlaikyti savo teisės. Jūs sakote, kad siekite supaprastinimo, bet pasirinkta netinkama procedūra. Panašu, kad mes tarsi yra šalinami iš žaidimo. Komisarė, e, paprastai e, jūs e, jau priemus sprendimą ateinate čia ir kažką aiškinate, bet jūs geriau ateitumėte dar prieš pateikdamas pasiūlymą. Taigi, aiškiai pasakysiu, mums tai neprimtina. Žemės ūkio e, e, komitetas e, su taryba turi diskutuoti apie tos visus keturis reglamentus. Jeigu jūs to nepadarysite, mes tam nepritarsime. Ko gero, jūs vadovaujatės štai kokią taisyklę komisija pateikia pasiūlymą ir visi tam pritarėme, bet padėtis keičiasi. Jau. Well, ponas Agnių. Komisijos nariai, e, paskutinį kartą mes Korko mieste buvom susitikę, mm, Airijos Respublikoje, kaip aš ją vadinu, o jūs sakote, kad tai yra mm, e, vieta, kurią pažįstate geriausiai. Ir e, jūs tikrai buvote man pakankamai širkštus tą dieną, bet aš nekartosiu, ką jūs sakėte. Keletas mm, pastabų. Pirmiausia, balsuota dėl breksito. Ir daug ūkininkų balsavo už pasitraukimą iš ES, nes jiems atrodo labai sunku e, gauti aplinkosauginės išmokas ir mane, kad šios schemos yra per daug sudėtingos. Aš galvoju, ar tai yra tyčia daroma, nes e, iš tikrųjų. Gali būti taip, kad bus labai paprasta e, pasinaudoti kaimo plėtros priemonėmis, kad būtų galima priimti migrantus. Aš čia aišku ciniškai kalbu. Ir dar viena problema, kuri niekada nebuvo čia uh, kelta. Karvės vaiduoklės, jeigu kalbėsime apie savanorišką susijęta parama, e, bus e, nemažai tikrai registruotų galvijų ar pranešimų apie galvijus, bet ar jie tikrai vaikščios laukais? Kaip jūs išvengsite sukčiavimo? Ir galiausiai, ar jūs, ar kas nors dar kitas komisijoje norėtų, kad mm, ankštinės kultūras auginant būtų naudojami pesticidai. Dabar sojos pupelių kaina yra tokia, kad mm, mes Anglijoje galėtume jas auginti pelningai, bet vis dėlto dėl žaliųjų lobistų mes negalėsime naudoti pesticidų e, jo auginime, bet mes importuojame genetiškai modifikuotas sojas, o tai, kad čia augintume, nebūtų genetiškai modifikuotas kvalifikuota. Tai jūs viską labai apsunkinate. Galbūt Martin Hauslinkas galėtų grįžti prie tos temos ir mes kartu galėtume ją aptarti. Dar ačiū. E, na, čia tikrai įdomios jūsų e, pastabos, ponas Vazau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narišinė. Klausydamasis jūsų vėlgi supratau, kad skubos priemonė bandoma imtis e, veiksmų, kad būtų galima užpildyti spragas. Jūsų pasiūlymas keisti reglamentą dėl kaimo plėtros numato draudimą gauti prieigą prie kreditų ir kitų finansinių priemonių žemės ūkio darbuotojams. Intencijos geros, ketinimai geri, bet mane neramina tai, kad nėra jokio ryšio tarp galimybės gauti kreditą ir krizės situacijos. Aš manau, kad e, bankų sistema verčia ūkininkus įsiskolinti. Tai yra tam tikra vergovė, e, bankininkų naudojama vergovė ūkininkų atžvilgių. Kalbant apie tiesiognės išmokas, jūs siūlote daugiau laisvės valstybėms narėms dėl to, kaip turi būti taikomos aktyvaus ūkininko apibrieštys. Jeigu teisingai supratau, galima arba taikyti toliau tą apibrėžimą arba jo atsisakyti. Taigi čia labai svarbus harmonizavimas ir taip pat mums e, kyla klausimų dėl to, kaip, ar, ar bus tinkamai e, pritaikytas tas e, aktyvių ūkininkų apibrėžimas. Uh, Taigi aš pritariu Eduardui Ferra, mano kolegui ir kolegai iš Ozebovi. Ir mes matome, kad mes matome, kad ta judėjimo laisvė, kalbant apie žemės ūkio produkciją, tai tai pirmiausiai yra naudinga Monsanto ir kitoms uh, tarptautinėms korporacijoms. Dėkoju. Pani poseł Hans Garcia, teraz już po jednej minucie. Pues muchas gracias. E, Pone Garcia, ir dabar jau beje po vieną minutę. Ačiū, aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet e, Bet iš tikrųjų, kai kurios e, priemonės, kurios dabar yra siūlomos, e, mums jau yra pažįstamos. Žinome, kad dėl jų e, ne vienas sektorius atsidūrė kritinėje padėtyje, pavyzdžiui, pieno sektorius. Mes tikrai abejotume, ar verta perkelti tam tikras priemonės iš vieno ramščio į kitą. Jūs kalbėjote apie priemonės skirtas padėti ūkininkams, bet galbūt reikėtų tiesiog didinti patį išmokų dydį. Ir galiausiai aktyvaus ūkininko apibrieštis, mes nemažai apie tai kalbėjome e, parlamente, e, vykstant BŽUP peržiūrai. Kodėl jūs dabar manote, kad tai turėtų būti subsidiarumo sritis, nes iš tikrųjų gali daug kas priklausyti nuo to, kurioje pusėje sienos e, žmonės gyvena, jeigu jie gyvena kažkur arti sienos. Panas Būda, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko ir už tai, kad e, yra pasirengęs e, aptarti su mumis BŽUP supaprastinimą, nes iš tikrųjų, kai matome problemas, svarbu jas taisyti. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad visi mes esame prieš tai, kad e, lėšas, kurios nepanaudojamos žemės ūkėje, būtų nukreiptos į kitus sektorius. Žemės ūkio sektorija yra tikrai labai rimtų problemų. Kokios e, problemos Rumunijoje kyla, kalbant apie aktyvaus ūkininko apibriežti? Trumpai. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs e, sutiktumėte, kad e, reikia labiau remti asociacijas, kad asociacijos galėtų veikti veiksmingiau. O kai dėl pačios apibriešties aktyvaus ūkininko, mes apie tai daug kalbėjome, bet e, reikia tą apibriešti patikslinti. Aš e, sutinku su koordinatoriais, e, manau, kad reikėtų čia konkrečių pasiūlymų, ar turėtų būti atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Jau kalbame apie uh, papildomas e, dotacijas. Tiksliau mes e, turėtume svarstyti komisijos pasiūlymą dėl dotacijų. Ir turėtume atsisakyti komisijos pasiūlymų dėl lėšų susigražinimo. Manau, kad e, apie šios klausimus vertėtų mm, svarstyti toliau. Toliau sausinimų, sausinimų plotų didinimas. Tai yra viena svarbi spręstina problema. Ir jos sprendimai taip pat turėtų būti teikiamos dotacijos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad šiandien atvyko į mūsų posėdį ir pristatė siūlymus dėl žūp supaprastinimo. Kaip ir kiti kolegos, aš tikiuosi, kad tas supaprastinimas taps realybė. Aš perskaičiau jūsų e, dokumentą, kuris yra gan ilgas, kur kalbama apie supaprastinimo priemonės ir aš norėčiau pasakyti, kad šiek tiek esu sunerimusi. Kalbant apie BŽUP reformą, parlamentas yra teisėkros irgi institucija. Taigi labai svarbu, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti uh, paketo priemonėmis pagal žūp. Mes esame parlamentarai, tiesiogiai bendraujame su ūkininkais ir supaprastinimas turi tarnauti ūkininkams. Ir aš manau, kad mes kaip parlamentarai turime pagelbėti šiame procese. Jūs nekalbėjote apie moteris ūkininkės. Ar jūs turite informacijos apie tai ir kodėl nei viena valstybė narė bent jau likščiol nėra numačiusi, sukūrusi programos, kuri būtų skirta ūkininkėms. Yra, pavyzdžiui, programos jauniems ūkininkams, bet ūkininkėms nėra. Pone Giliar, ačiū. Sveiki atvykę komisijos nariai. Aš sutinku su kolegomis, kurie pasisakė, problema su komisijos požiūriu tokia, kad jūs naudojate netinkamas priemonės. Omnibuso reglamentas. Na, čia mums susidaro įspūdis, kad tai yra procedūra, kuriai, kuriai vadovauja Katainenas. Tai yra komisaras, kuris atsakingas už finansus. Komisija turi spręsti skubes problemas Ir čia kalba pirmiausia sukasi apie maržas. Taigi man labai neramu dėl subsidiarumo, ypač kalbant apie aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Aš manau, kad gali atsirasti labai daug neligybės tarp valstybių narių. Aš neturiu daug laiko, bet procedūros ir grafikas iki metų pabaigos, na, nežinau, tai yra absurdiška mano vertinimu. Ir mes, Žemės ūkio komitetas, tikrai neatsisakysime teisės išsakyti savo nuomonę visais aspektais. Dėkoju. Kužmiuk. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, iš principo mes, aišku, sutinkame su, su paprastinimo e, idėja, bet, aišku, kaip visada, kiekvienas pateiktas dokumentas kelia tam tikrų klausimų. E, štai kokie man kilo. Pirmiausia, išmokų e, didė, e, did, padidinimas e, jauniems ūkininkams. Man atrodo, kad tai yra abejotinas pasiūlymas. Lenkijoje, pavyzdžiui, dominuoja šeimos ūkiai ir jeigu tai bus palikta valstybių narių kompetencijos ryčiai, tai viskas gerai, bet jeigu tai bus privaloma priemonė, tai tikrai abejotina. Um, toliau antra finansinių priemonių taikymas ne žemės ūkio produktams. Kai kurie produktai susiję su žemės ūkio, kaip salduminė ir alkoholis, bet kiti produktai, pažiūrėjau, visiškai e, nesusiję su žemės ūkio produktų kokybės gerinimu. Taigi to finansavimas, jų finansavimas yra abejotinas. Ir trečias dalykas dėl neišnaudotų kvotų. Iki šiol buvo 50-50 tarp valstybių narių ir ES, dabar yra e, siūloma 100 mm, procentų valstybės norės atsakomybė, bet tai yra mums nepriimtina. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Supaprastinimas, jūs kalbėjote apie tai ir tą siūlote, mes aišku galime tik tai paploti tokiam ketinimui, tačiau iš vis tiek norėčiau kelis dalykus pasakyti. Mums atrodo, kad geriausias supaprastinimas yra stabilios taisyklės. Paprastos stabilios taisyklės, kurios nesikeistų kas dviejus metus. Nes žemės ūkis yra ilgalaikė veikla. Ir taip pat norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Kaip sakė kolegos, kodėl šiame procese nebuvo įtrauktas, šį procesą nebuvo įtrauktas parlamentas. Uh, Ir tai nesuteikia mums laisvės įtakoti esminius dalykus, esminius dalykus, kurie aktualiausi ūkininkams ir kalbant bendrai apie visą bendrą žemės ūkio politiką. Pani poseł Dancila. Mulțumesc, domnule. Pone Dancila. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui ir dėkoju už tai, kad ėmėtės šios, šio klausimo žūp supaprastinimo. Kaip, kaip matome, tai yra bendras visų politinių frakcijų tikslas. kompleksiškumas, sudėtingumas matomas baziniuose teisės aktuose, taigi tokie pakeitimai tikrai labai sveikinti. Tačiau realus žūp supaprastinimas paprastinimas yra labai svarbus politinių lygmenių. Ir tai tą būtų galima padaryti įtraukiant e, per finansinės, e, finansinių perspektyvų peržiūrą ir įtraukiant ir šakinius reglamentus kurie yra keičiami. Kažina, čia pasirinktas pats geriausias kelias, nes tokiu būdu mes nieko gero nepasieksime. Keturių bazinių reglamentų peržiūra uh, žūp reglamentų peržiūra turi būti daroma įtraukiant, aišku, Europos komisiją, bet taip pat ir parlamento žemės ūkio komitetą bei tarybą. Ir turime tokius teisės aktus, dėl kurių ilgai dėrėjomės. Dėrėjosi visos institucijos pagal mano apibūdintą struktūrą. Ir peržiūra turi būti daroma pagal tą pačią struktūrą kaip 13 metais. E, mane domina deleguotasis aktas dėl žalinimo priemonių. Ir aš tikiuosi, kad gan greitai gausime tą pasiūlymą ir gal galėtumėte pakomentuoti tai plačiau. Ačiū. Andriu. Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau pasveikinti komisijos narį. Aš irgi esu šiek tiek nustebęs dėl siūlomos procedūros. Aišku, visi pritarė ir aš nesu vienintelis tam, kad reikia supaprastinti šią politiką ir buvo nekarta bandoma tą daryti ir jeigu jau vyksta tas supaprastinimas, tai reikia tą daryti per e, dabartinę reformą. Ir tas omnibuso reglamentas yra susijęs su baziniais reformos teisės aktais. Aš irgi pritariu kolegoms, kurie išreiškė susirūpinimą, panerėjai apie tai kalbėjo. Yra tekstas ir yra kontekstas. Kontekstas yra biudžetinio ir politinio pobūdžio. Ir aš bijau, kad tai, kas mums yra pasiūlyta, Tai tikrai, ar čia, kažin ar pagrindinis ir interesas yra reformuoti BŽUP, čia yra kiti iššūkiai kurie visiškai nesusiję su bendroje žemės ūkio politika. Ir aš dar norėčiau pasakyti, kad 18 metų sausio mėnesio pirmoji diena jūs minėjote, kad tada turi e, įsigalioti tas pasiūlymas. Tai reiškia, kad 2020 metais reforma bus įsibėgėjusi ir aš manau, kad reformuojant reikia pradėti nuo minimumo. Nes kalba eina apie bendrosios žemės ūkio politikos strategiją. Ponas Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, dėkoju, kad atvykote. Aš pritariu daugeliu išsakytų pastabų šiandieną ir norėčiau užduoti klausimą apie konkretų dalyką ar aš manau, kad jūs čia gerai visai sužaidėte, bet e, nežinau, ar teisingai tai vertinau. Jūs bandote išsaugoti visą apžūp biudžetą, kalbant apie pagalbą ir turint omenyje ir pagalbą pabėgėliams, ir viskas daroma žūp rėmuose. Taigi, aš e, dėl to labai džiaugiuosi, nes mes išvengsime to, kad dalis žūp biudžeto bus paimta pabėgėlių klausimams spręsti, tarkim. Ir jeigu taip nutiks, tai iš tiesų labai svarbi informacija. Jūs e, savo pasakymę visiškai apie tai neužsiminėte, tai gal galėtumėte pasakyti plačiau, ką jūs apie tai manote ir kaip jūsų manimų viskas klostysis ateityje. Planagan, ačiū. Pelningumas, o ne likvidumas. Čia yra didžiulė problema ir pagrindinė pasiūlymo dalis yra finansinių priemonių skatinimas. O du, du straipsnėje jūs teigiate, kad reikia teikti paramą tik tai galutiniams gavėjams, kurie potencialiai ekonomiškai yra gyvybingi tuo momentu. Tuo momentu, jeigu tu esi, pažiūrėjau, javų augintojas ar pinkystės sektorius darbuotojas ar jautinos gamintojas, tu nesi pelningas. Ir matyt gerai, kad pinkystės ūkininkas praras nedaug šiuo atveju. Taigi, man įdomu, kaip viskas veiks, nes akivaizdu, kad problema susijusi su rinkos nesėkmėmis ir, aišku, apie tau, ap, tai apie daug buvo kalbama ir šį rytą, bet apie tai tik yra kalbama, o mes dabar matome tokią situaciją dėl komisijos primto sprendimo. Ir dėl to, kad e ABP ir Sleini Myts susijungė Airijoje, kad 40 procentų vininkystės sektoriaus uh, pateko į šio koncerno rankas 25 procentai. Jautinio sektoriaus valdo ši susijungusi įmonė, kai tuo, tarp, tuo tarpu ūkininkai gali susiorganizuoti tik tai iki 15 procentų lygmens. Taigi komisija skatina tokias stambes, stambius ūkius, stambius susijungu, susijungimus. Jie kaip vilkai faktiškai avių bandoje ir avių kailyje. Taigi galiausiai siūlomas 2 6-7 straipsnis. Gal galėtumėte paaiškinti konkretų airijos paminėjimą? Aš net nesu įsitikinęs, ką tai reiškia. Ar tai reiškia, kad iš principo sumažinamas bus finansavimas ūkininkams airijoje? Ponas Ropė. Pirmininkė, Iš tikrųjų, kaip ir buvo e, pradžioje sakyta, kad bendroji žemės ūkio politika turi užtikrinti ūkių gyvybingumo visose valstybėse narėse. Ir ačiū, gerbiamas komisarė, kad jūs ieškot būdų, kaip e, patobulinti taisyklės, kaip jas padaryti lankstesnės. Na ir tie, kurie gaus paramą, tai iš tikrųjų gerai. Bet kadangi vokai jau yra praktiškai paskirstyti ir jie nėra pakankami, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, tai bendro vaizdo iš tikrųjų nepakeis. Dėl įvairių krizių - keulių maras, pieno krizės, dabar javų kokybė, javų derlius, praktiškai ūkio gyvybingumo nepavyksta užtikrinti. Todėl e, aš tikėjausi, kad bus pradėtas harmonizuoti tiesioginių išmokų procesas pagal šalis, žiūrint į e, ūkininkų išlaidas, siekiant užtikrinti e, konkurencingumą ir gyvybingumą. Labai norėtųsi, kad prie to klausimo jūs grįžtumėt. Ačiū. Dziękuję pani poseł Hojbuš. Kolegė Hojbuš, ačiū. Pirmininkė, jūsų pasiūlymas reiškia, kad iš Žemės ūkio komiteto atimamos kompetencijos ir jos perdodamos biudžeto, kompetenci... E, biudžeto komiteto kompetencijai. Jūs sakėte, kad E, e, šitas omnibus reglamentas e, apims būsimą finansinę programą, bet labai daug kas keičiasi. Man atrodo, jūs kišotės ir į kaimo plėtrą. Dabar kaimo plėtra tarsi bus atskirta nuo žemės ūkio ir priskirta sanglaudai. Ar jūs bandote kirsti tą šaką, ant kurios ir pats sėdite, teikdamas tokį pasiūlymą? Kaip įmanoma atskirti kaimo plėtrą nuo žemės ūkio? Man atrodo, tai tikrai labai susilpnintų ir ūkininkus, ir kaimo vietovės. Tikrai būtų įdomu sužinoti, kodėl jūs planuojate tai padaryti, kodėl jūsų tokie ketinimai. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Turiu pasakyti, esu nusivylusi, labai nusivylusi. Aš asmeniškai e, jūsų nerinkau komisarų. Na, o dabar e, pastebėjau, kad gerai pasielgiau nebalsuodama už jūs. Jūs mums pas, pažadėjote pateikti pasiūlymą, kuris viską supaprastins, tikrai, kuris reikš e, didžiulį sistemą supaprastinimą. Uh, Bet tas jūsų omnibus pasiūlymas, kaip kad e, sakė kiti kolegos, tiesiog reiškia, kad iš Žemės ūkio komiteto atinam, atimamos kompetencijos. Jūs mums vis dar skolingas e, supaprastinimą. Jūs dviejus metus žadate, bet konkretaus pasiūlymo dėl supaprastinimo vis dar nepateikėte. Aš esu be galo nusivylusi nes tai, ką jūs dabar pasiūlėte, reiškia kišimasi į pačią e, BŽUP reformą. Jūs sakote, kad reikia atsisakyti jaunojo ūkininko savokos. Tai neturi nieko bendro su supaprastinimu, nei su tais keturiais baziniais reglamentais. Jūs nesilaikote savo pažadų. Jūs juk žadėjote, kad uh, bus supaprastinti teisės aktai, bet jūs savo pažadų visai nevykdote. 0 procentų jūs savo pažadus likščiau esate įvykdęs. Jūs nepateikėte nei vieno e, supaprastinimo pasiūlymo, e, kurio nebūtų kišamasi į bazinius reglamentus. Thank you, Chairman, and once again. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą susijusiu su breksitu. Ar jūsų generalinis direktoratas atlieka kažkokią analizę susijusią su tuo, kokie būtų pažydžiamiausi sektoriai, kurios labiausiai paveiktų breksitas? Aš žinau, kad jūs suvokite tikriausiai, kad grybų sektorius yra labiausiai pažeidžiamas e, ir taip yra dėl svaro vertės sviravimų ir šios sektoriaus atstovai Airijoje mums sako, kad jiems reikės persidėrėti dėl kainų, bet iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad e, jie tiesiog neišsilaikys savo versle. E, tai aš galvoju, ir jūsų generalinis direktoratas yra pasirengęs dirbti su Airija E, ir nustatyti priemonės, kurios e, padėtų išsilaikyti labai daug žmonių įdarbinančiams įmonėms per tą laikotarpį. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš e, džiugiuosi galimybę sudalyvauti diskusijoje. Pritariu daugeliu kritinių pastabų dėl komisijos pasirinktos procedūros. Bet e, vis dėlto turėtumėm pripažinti, kad daug kas iš to, ką pasiūlė e, e, komisaras, tiesiog nefunkcionuotų. Uh, Taip, buvo nuspręsta teikti savoką, kas yra jaunasis ūkininkas. Mums svarbu, kad nebebūtų teikiama parama ir e, golfo laukų savininkams. Bet e, tai, ką jūs siūlote, mums tikrai kelia problemų. E, pavyzdžiui, kempingai Kokia nors e, e, koks žemės ūkio įmonė e, galbūt hektarą skiria kempingui ir tai tokiai žemės ūkio įmoniai padeda išgyventi. Ir jeigu tokia įmonė turi papildomą pajamų šaltinį, tai pagal jūsų pasiūlymą ji prarastų teisę į tiesioginę paramą. Uh, Aš manau, kad reikia atsižvelgti į realią padėtį, galbūt mažiau vadovautis įvairiomis ideologijomis. Tai, ką jūs siūlote, e, nėra tinkama reakcija į dabartinę padėtį. Ačiū komisariu už tai, kad jūs e, su mumis e, diskutuojate, bet aš tikrai tikiuosi, kad jūsų pasiūlymą dar bus galima patobulinti. Ačiū, pirmininkė, e, komisarė Hogan. Pritariu daugeliu tų pastabų, kurias išsakė susirūpinę kolegos dėl e, omnibus pasiūlymo procedūros. Aš pats esu iš pietų Italijos, iš Sicilijos. Žinau, e, kokios problemos yra vaisių ir daržovių auginimo sektorija. Dabar padėtis tikrai desperatiška. Sicilijoje šis sektorius yra tiesiog e, parklubdytas ant kelių, e, buvo susidurta ir e, su virusais. Mums labai svarbus yra vynogių pomidorų auginimo sektorius. Jūs sakėte, kad e, nuo 2017 e, metų sausio mėnesio e, Sicilijai bus taikoma ad hoc parama. Bet ką dabar pasakyti ūkininkams? Ar jiems pasakyti, kad bus taikomos taisyklės pagal saugumo garantijas? Ar jūs pats tai pasakytumėte ūkininkams Sicilijos kaime? Ką mes galime pasakyti tiems ūkininkams, kur Sicilijoje, kur jūs irgi lankėtės ir žadėjote paramą per 20 dienų? Ponas Dorfman paskutinis pasisakys. Ačiū komisarė už tai, kad pas mus atvykote. Aš jau nieko nesakysiu apie tą procedūrą, kiti kolegos jau viską pasakė. Paminėsiu keletą dalykų. Visų pirma, dėl draudimo sektoriaus. Tai, ką Jūs pasiūlėte, labai įdomu, bet jau nekartą esu sakęs, kad čia reikėtų didesnio supaprastinimo. Buvau pateikęs pavyzdį apie savo regioną. Maždaug 10 tūkstančių smulkiųjų ūkininkų sudarė privataus draudimo sutartis. Jie yra susijungę į vieną konsorciumą. Uh, Dažnai e, tokios e, draudimo sutartis e, yra labai mažos apimties. Galbūt iš tikrųjų yra paprasčiau, kai ūkininkai susibūrė konsorciumus ir bendrai draudžiasi. Dabar dėl centrinės Europos šalių ir Luksemburgo e, vaisių ir daržovių sektoriaus. Jūs sakėte, kad šiose e, šalise e, galima teikti papildomą 1 procento valstybės paramą. Kodėl? Kodėl būtent to šalis buvo atrinktos? Kągi, išsisėmė mūsų kalbėtojų sąrašas, beveik 30 asmenų pasisakė. Taigi tikrai buvo paminėtos visos problemos. Komisijos nariai, turime šiek tiek laiko, nežinau, ar jums tai gerai ar blogai. Jeigu nebūtų laiko, tai gal būtų paprasčiau. Bet taip jau yra toks likimas ir tokia funkcija komisaro. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ne man spręsti, e, kaip turi atrodyti tarp institucinis procesas ir kaip turi atrodyti peržiūros e, mechanizmas. E, pasiūlymą teikiau ne aš pats, o aš naudojusi progą šio omnibuso pasiūlymo kontekste pateikti tokius pasiūlymus, kurie gali būti įgyvendinti ir kurie gali padėti įgyvendinti su paprastinimo darbo atvarkė. Taigi, aš suprantu ir gerbiu jūsų nuomonę apie patį procesą ir aš esu pasirengęs dirbti su šiuo komitetu ar kažkokiu kitu, jeigu jis būtų paskirtas atsakingu, ir aptarti visus šios pasiūlymus. Taigi aš dirbu su Žemės ūkio komitetu, būčiau tikrai bet tai yra tarp institucinis sprendimas. Buvo nuspręsta dėl štai tokios procedūros ir parlamento ir tarybos vaidmuo yra nuspręsti dėl tokių mechanizmų. O aš esu pasirengęs dirbti su tuo, dėl ko nuspręsta. Aš manau, kad tie pasiūlymai, kuriuos aš pristačiau, um, tikrai atitinka kai kurios jūsų poreikius ir aš nesakau, kad tai yra galutinis rezultatas. Iš tikrųjų, mes patikėme ir tokių pasiūlymų, kuriems pritarė nemažai e, parlamento narių. Ir koordinatoriai kalbėjo apie tai frakcijų vardu ir aš būtent tai perduosiu komisarui atsakingam už biudžetą. Uh, Vienas iš komiteto narių kalbėjo apie galimybę pagerinti priekybos santykius su Rusija. Aš tikrai mm, norėčiau, kad mes neturėtume turėti normalių priekybos ryšių su Rusija. Aš esu susitikęs su Rusijos e, priekybos ministru. Mes įrašyti į Rusijos juodąjį sąrašą, bet tai, ko gero, bendrųjų reikalų tarybos ir Europos vadovų tarybos reikalas spręsti, ar jie nori panaikinti sankcijas. Uh, ir po tos diskusijos, jeigu jį vyktų, aš esu pasirengęs e, savo ruoštų imtis atitinkamų veiksmų. Ir tikrai nėra lėšų skiriamos e, golfo laukams. Jeigu taip yra, tai tai neteisėta. Turi būti žemės ūkio veikla, žemės ūkio plotai. Tai yra pagrindas išmokoms. O tie, kas moka e, lėšas nevykdantiems žemės ūkio veiklos, pažeidžia taisyklės. Tai man Žinau, kad tikrai labai paprasta ir įspūdinga tokias frazes pateikti žiniasklaidoje, bet tai yra netiesa. Mes turime aiškę e, sistemą ir kas buvo šiandien e, kalbama apie sektorius e, dalyvaujančius pajamų stabilizavimo schemoje. Iš tikrųjų, tas pasiūlymus labai lengva būtų įgyvendinti. Uh, regionuose poro trejato mėnesio užtektų tam padaryti. Tai yra tikrai nedidelis e, laiko tarpas. Taigi, iš tikrųjų, kalbant apie kaimo plėtros e, priemonės, jos tikrai gali būti labai greitai gyvendintos. Mm, bet, e, aišku, gali parlamentas kaip teisėkros institucija atmesti tą teisės aktą. Tokia yra procedūra ir aš neturiu to aiškinti. Uh, Než, nežinau, sakė ponas Agniu, kad aš labai šiurkščiai su juo elgiausi, bet aš priminsiu, kad jūs e, pasisakėte už tai, kad norite pasitraukti iš ES, o aš ne. Ir dabar jūs turite e, galinėti su savo sprendimo pasiekmenimis. Mes žinome, kad iš tikrųjų jūsų ministerijos ir ne vien diskutuoja apie tai, kokios kitos pasiekmes bus. Turi būti pradėtas išstojimo procesas ir mm, dėrybos, bet aišku bus poveikis žemės ūkiui. Ir vienas iš ministrų pasiūlė, kad žemės ūkio lėšos būtų perkeltos e, į sveikatos priežiūros sektorių, nors aš tikiuosi, kad to tikrai e, neįvyks, nes e, aš nežinau, kaip tada bus su žemės ūkio ES trūksta baltymų. Baltymų gamyba nepakankama, o dirbama žemė yra ribota. Ir jūsų sprendimai turėtų atsižvelgti į tokią situaciją. Žinome, kokie, kad numatyti 5 procentai ekologiniams vietovėms ir žinome, kad BŽUP yra skirta ne vien žemės ūkiai, bet čia yra ir aplinkos sauginiai aspektai. Turime e, užtikrinti, kad saugoma bio įvairovė, kad laikomasi pirminių komisijos e, pasiūlymo tikslų. E, mes padarėme tam tikrų pakeitimų tame pirminėme pasiūlyme, bet pagrindinio principo laikomasi draudžiama, draudžiami pesticidai ekologinės paskirties vietose. Ir aš apgailestauju, kad e, prieštaravimą išreiškė parlamento mm, narė. Tiksliau džiugiuosi, kad susilaukė pritarimo šį priemonę. Nors kažką aš darau teisingai. E, nacionalinio fronto atstovams e, atsakau, kad reaguojant kad reagavimas į krizės, atitinkamos priemonės susijusios su paskalomis jau yra taikomos. Ir kai kurios valstybės narės, taip pat ir Airija, yra pateikusios papildomų mm, pasiūlymų. Aš praeitų mm, metų Liepos mėnesį pristačiau atitinkami e, pasiūlymą. Pavyzdžiui, 4 49 e, milijonai yra skiriami Prancūzijai ir Prancūzijos finansų ministerija gali nuspręsti suteikti papildomą tokio pat dydžio kreditą e, ūkininkams. Tai tikrai valstybės narės turi sprendimo laisvę. Toliau 267 nuostata yra naudinga Airijai, nes e, kaimo plėtros e, programa numatė 100 procentų finansavimą Airijai. O Airijai pagal dabartinį MFF iš tikrųjų ši priemonė pratesta iki pat finansavimo laikotarpio pabaigos. Taip pat atitinkamos priemonės yra numatytos Portugalijai. Toliau dėl Brexit ir susijusių problemų. Tikrai žinau, kad Airija dėl to patir sunkumų ir iš jūsų partijos atstovų aš vakar susitikau ir mes toliau labai aktyviai dirbame, rengiamės e, galimo, tiksliau būsimoms dėryboms. Žinome, kad žemės ūkiui teks labai svarbus vaidmuo dėl prekybos santykių, kurie, dėl kurių turės būti nuspręsta O Airijoje iš tikrųjų yra specifinių problemų. Pienas pervežamas kasdien iš Šiaurės Airijos į Pietų Airiją. Dideli atstumai, taigi yra konkrečių labai problemų, kurias mes turėsim spręsti. Mm. Ir žinome, kad perdirbimo bendrovės susiduria su dideliais sunkumai, bet iš tikrųjų, jeigu bendrovės susiduria ar sektoriai išgyvena krizės valstybės narės gali taikyti ad hoc laikinas priemonės. Mm, ir Airijos žemės ūkio ministerija gali taip pat priimti sprendimus dėl atitinkamos paramos ar dotacijų. Bet aišku, turi būti paisoma valstybės pagalbos taisyklių. Nemažai jūsų kalbėjo apie aktyvaus ūkininko apibriežti. Komisijos pasiūlyme e, buvo viskas formuluojama kitaip, nei paskui tame tekste, dėl kurio sutarė parlamentas ir taryba. Mes tiesiog e, siekiame suteikti daugiau lankstumo valstybėms narėms, kad valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, ar nori e, taikyti dabartinę apibriežtį, ar ją pakeisti, ar jos atsisakyti. Tai valstybės narės gali pasirinkti. Uh, Mm, ir iš tikrųjų aktyvaus ūkininko apibrieštis buvo sunkiai taikytina kai kuriams valstybėms narėms ir aš tą suprantu. Dėl biudžeto. Biudžeto lubos yra fiksuotos. Panas Dantan ir panas Laurens Garcia. Mm, yra lubos 2020 ir mm, suma nepasikeis. Ir visada pirmenybė bus teikiama BŽUP ir paskirtosioms išmokoms. Kai dėl jaunų ūkininkų Mes laikomės teisės aktų e, nuostatų ir mes siekime užtikrinti, kad visi e, teisės aktuose numatyti 2 procentai būtų iš tikrųjų skirti jauniesiams e, ūkininkams. Ponas Būda kalbėjo apie gamintojų organizacijas. Mes ir toliau remsime diskusijų grupės, remsime gamintojų organizacijų įsisteigimą ir tai matysite tada, kai bus pradėta kalbėti apie e, kai kurias ataskaitas vėliau e, čia parlamente. Vienoje valstybėje narėje tik 14 procentų ūkininkų dalyvauja kolektyvinėse dėrybose. Tai tikrai nėra pakankamai um, veiksminga ūkininkams. Taigi, kaip sakiau, biudžetas yra fiksuotas iki 2020. -ųjų. Bet mes galvojame, kaip galime suteikti daugiau priemonių, kalbant apie drėkinimą. Ir su ponu Vela, aplinkosaugės komisaru, mes ketiname parengti tokį planą, kuris e, apimtų aplinkosaugą, taip pat e, veiksmus kitose srityse, kaip užimtumas ar vandens kokybė ir panašiai. Taigi Mes tikimės, kad kitų metų sausį jau bus parengta atitinkama ataskaita šioje srityje. Kai kas kalbėjo apie tai, kad e, sunkiai įgyvendinamos kai kurios nuostatos ir aš tikrai su tuo sutinku ir poniai Peters ir kitiems sakiau, kad 270 priemonių e, susijusių su supaprastinimu yra įgyvendinta antriniais e, teisės aktais. Taigi aš nesutinku, kad kalbant apie antrinius teisės aktus, mes nieko nepadarėme. 270 priemonių yra įgyveninta ir ketiname padaryti daugiau, ypač po 2020 reformos. Ponas Andrėja klausė, kokia mano pozicija šiuo klausimu. Mes teiksime variantus e, viešosiams konsultacijoms, e, galvojant apie tai, ką, kas turi būti daroma kitose bažaupai gyvendinimo etapuose. Ir aišku, jūs dalyvausite tame procese. Kalbant apie dabartinę reformą, aš suprantu, aišku, kad jums. Uh, piktina galbūt e, stringantis įgyvendinimas, bet e, sa, e, iš tikrųjų sunku pasiekti kompromisą kai kuriais klausimais, nes labai daug pakeitimų, pavyzdžiui, teikiama kai kuriais klausimais. Ir mes turime toliau dirbti, labai atvirai kalbėtis apie visas problemas ir ieškoti sprendimo omnibus pasiūlymas, e, kai kas sakė, yra netinkama priemonė. Gal ir tai, bet e, aš stengiuosi naudotis tą priemonę, kuri man pavesta, kad įgyvendinčiau supaprastinimo programą. O pats procesas ir grafikas yra taip pat ir komiteto reikalas. Aš labai džiaugsiuosi, jeigu viskas bus e, paspartinta. Uh, Bet e, jeigu procesas užtruks ilgiau, tai irgi mūsų atsakomybė. Toliau auditai ir lėšų susigražinimas. Siekiant apsaugoti e, biudžetą. Ir dėl 50-50 pasidalėjimo mes e, turime užtikrinti, kad e, viskas turi būti paprasčiau, kad nebūtų sprendimo laukiama metų metus, e, tiesiog vienu kartu turėtų būti viskas išspręsta. Žalinimo priemonės. Aš pasiūliu 15 e, susijusių pakeitimų ekspertų grupėms ir šis klausimas dabar aptariamas. Ir mm, bus siekiama patikslinti kai kurios dalykus, kurie yra problematiški ūkininkams. Taip pat bus kalbama apie pesticidų e, uždraudimą ekologinėse zonose. Šios priemonės, e, su jomis toliau bus dirbama ekspertų grupėse dar šį mėnesį. Bet mane stebina tai, kad iš karto skubama daryti išvadas ir taryboje jau paskelbtas pranešimas spaudai dar prieš ministrų tarybą ir ten buvo pasakyta, kad ministrai ketina atmesti mano pasiūlymą, bet niekas nieko netmetė ir tas draudimas ekologinėse zonose, jis išlieka. Ponas Flanagan, sakėte, kad čia daugiau kalbų e, nei darbų bet aš galiu Jums pateikti konkrečius e, skaičius e, milijardais, taigi tikrai taip nėra. Bet ką mes bandome padaryti, naudodami finansinės priemonės, mes e, bandome kuo veiksmingiau panaudoti lėšas, kad būtų padėta ūkininkams. Pavyzdžiui, Airijoje buvo pritaikyta finansinė priemonė pieno sektoriu ir 2000 paraiškų buvo pateikta su ją susijusi. Taigi kažkas, kas yra neprivaloma, bet mm, jeigu galima gauti paskolą už 3 ar 4 procentus, tai yra geriau visiems negu 6 ar 7 procentus. Taigi mes turime dabar tokius mechanizmus, kurie užtikrina finansavimą ūkininkams, kurie nori plėsti savo veiklą mm, kurie nori mm, pasinaudoti kreditais ir kooperatyvų sektoriaus e, organizacijoms e, ūkininkų tikrai mm, yra sudėtinga kartais gauti tinkamą finansavimą. Toliau pajamų stabilizavimo priemonė pagal sektorių. Tai taip pat yra labai svarbi taip pat ir javų e, sektoriui. Ir aš žinau, kad Junktinės karalystės e, ministras e, pasakė, kad ketina palikti 140 milijonų numatytą sumą ir skirti didžiai šių lėšų dalį javų sektoriui. Dantanas kalbėjo apie pabėgėlius ir ar tai paliežėmės ūkio politiką, migracijos politiką kontekste kaimo plėtros programa buvo jau pakoreguota tam, kad tas būtų padaryta. Kaimo srityje yra sritys, kur reikalinga pagalba migrantams, pabėgėliams ir įmanoma pakoreguoti e, plėtros programas, jas pat, atsižvelgiant į tą situaciją. Pone pirmininkė, vaisių ir daržovių sektorius. Ponas Korėja užtavė klausimą apie vaisius daržovės. 325 milijonai eurų buvo skirti tam, kad būtų galima padėti vaisių daržovių augintojams, kad jie susidorotų su Rusijos embargu. Mes tas priemonės pratesime iki kitų metų birželio mėnesio ir aš manau, kad tai yra primtina ir taip pat mes atsižvelgėme ir į kainas ir buvo užduota klausimų Ispanijos kooperatyvai, tuo labai domėjusi, taigi mes 17 e, metų pradžioje ketiname tą dėkti. Taigi aš manau, kad padarėme viską, ką galėjome, kad būtų galima šiek tiek kompensuoti nuostolius. Niekuomet ne, nebus gana, bet bent jau mes pripažinome, kad šis sektorius labai nukentėjo, bet e, jis buvo surastos naujos rinkos, naujos galimybės ir aš džiaugiuosi, kad e, reklaminiai pinigai, kur, kurie bus skiriami ateitie, 32 šalis už ES ribų, ribų buvo surastos ir bendrovės ES reklaminę pagalbą panaudojo tam, tiems tikslams. Tai yra beprecedentinis diversifika, rinkų diversifikavimo pavyzdys, kai ES bendrovės siekia rinkų kitose šalyse. Taigi, pirmininkė, dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad kaimo plėtros politika yra įtvirtinta atitinkame reglamente ir daug suinteresuotų asmenų dalyvavo tai darant. Taigi aš manau, kad mes tikrai tokiu būdu galime prisidėti prie geresnio gyvenimo kaimo vietovėse ir kaimo plėtros pasiūlymai ateityje tikėtina atspindės tą konsensusą, kuris buvo pasiektas. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui už atsakymus. Matau, kad ponas e, Desi dar turi klausimą. Taip, ačiū pirmininkė, labai trumpai. Nuskambėjo tikrai daug kritikos, bet mes parlamente su taryba turime spręsti, kaip atrodys ta procedūra. Komisarė, tikrai kai kas priklauso ir nuo mūsų. Ne visi priekaištai komisaro adresu buvo teisingi. Aš neatsakiau į pono Dortmundo klausimą dėl draudimo. Mes svarstame tuos klausimus e, darbo grupėje, atitinkamoje darbo grupėje, tai yra ekspertų grupė, kurie nori išsiaiškinti, kokių reikia papildomų priemonių, kad padėtumėme, užtikrintumėme rinkos atsparumą ūkininkams ir valstybės narės ir valstybės veikėjai už ES ribų mūsų informuos, ar reikalinga koreguoti tam tikrus pasiūlymus, atsižvelgiant į europinės aplinkybės, bet mes labai vertiname Italijos patirtį. Ir aš manau, kad čia mes galėtumėme ją pasinaudoti, tai yra gera praktika. Ir mielai išklausytumėme daugiau informacijos apie tai. Ačiū. Mums svarbiausia biudžeto stabilumas Mes žinome, kokia dabar rinkų situacija, kas vyko pieno rinkoje, kas vyko mėsos e, e, jautinos rinkos, rinkoje, dabar grūdų sektoriuje, kas vyksta ir e, žinome, kas buvo nuspręsta iki šių metų Liepos mėnesio, žinome, kokios sumos buvo skirtos rinkoms paremti. O kalbant apie kompetencijų pasidalymą pagal omnibusą, tai yra žemės ūkio vaidmens klausimas yra politinis klausimas. E, mūsų komitetas yra pagrindinis žemės ūkio reformos, žemės ūkio politikos reformos autorius ir toliau mes turėtume dalyvauti šiame procese. Matau, kad biudžeto komiteto pirmininkas dar paprašė žodžio. Aš savo pasisakymą to ir baigsiu, prašom. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti kaip jūsų pirmininkavimo komiteto narys, bet Aš taip pat e, pirmininkauju ir biudžeto komitetui. Ir aš labai atidžiai išklausiau visų, kurie pasisakė, išsakė nugastavimus ir norėčiau pasakyti tai, ką sakiau ir biudžeto komitete. Komisija mums pateikė tekstą, kur siekiama užtikrinti daugiametės finansinės programos vidinės trukmės peržiūrą. Tai yra tas įsipareigojimas, kuri, kuri, kuris buvo prisimtas 13 metų rudenį, tam, kad būtų galima atsižvelgti ir parlamento sprendimus dėl daugiametės finansinės programos, buvo pasakyta, mes norime, kad, buvo pasakyta, kad privalo įvykti vidinės trukmės peržiūra. Taigi ir vyksta, ir komisija nori pristatyti visas priemonės, kurių tikslas yra supaprastinti ir visą tai surašyta omnibuso tekste. Na, kaip ši procedūra gali, kaip šią procedūrą įsitraukia parlamentas. Ir aš kalbu grinai apie biudžetą, tai yra daugiametę finansinę programą, tai yra peržiūros objektas. Ir šią programą reikia įvertinti atsižvelgiant ir į 17 metų biudžetą, ar 17 metų biudžetas ir daugiametės finansinės programos peržiūra yra tarpusavėje suderinti dalykai ir taip pat reikia atsižvelgti ir į taisomuosius biudžetus, tai yra ketvirtas 16 metų taisomasis biudžetas, kur kalbama apie lėšų perskirstimą valstybėms narėms, tai yra 7 milijardai eurų. Ir valstybės narės nekantriai laukia, kada galės gauti savo dalį iš tų 7 milijardų eurų. Taigi mes norime, kad taryba vertintų tą tekstą, trijų dokumentų tekstą kaip paketą. Ir omnibusas, omnibuso reglamentas, apie kurį šiandien buvo kalbama, kurį pristatė komisijos narys. 17 metų 30 birželio yra terminas ir Tekstas pradės galioti 18 metų sausio 1 dieną. Taigi laiko mes dar turime. Dėl esmės, dėl turinio, dėl tikslo ir galimybės įsteigti bendrai jungtinį komitetą tarp biudžeto kontrolės komiteto ir biudžeto komiteto pagal 55 reglamento straipsnį. Ir žinoma, įtraukti ir tuos komitetus, kuriuos paveiks tam tikros priemonės, kurios yra siūlomos šiuose finansinių reglamentų pakeitimuose ir kalbant konkrečiai apie šakinius dokumentus. Penki, penki komitetai yra su tuo susiję šalia biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto. Ir idėja sujungti visus tos komitetus, įsteigti bendrąjį komitetą pagal 55 straipsnį reiškia, kad mes turėsime plenarinių posėdžių salėje posėdžiauti ir visi puikiai žino, kad nebus lengva tą padaryti. Taigi, uh, tas pasiūlymas, kuris yra šiandien pateiktas, reiškia, kad visos, visi specializuoti komitetai, skaitant ir Žemės ūkio komitetą, pagal 55 straipsnį, pagal išskirtinės kompetencijas aptars e, visas tas priemonės, kurios aktualios konkrečiai Žemės ūkio komitetų, kaip ir kitiems, tarkim, specializuotiems komitetams. Dabar kyla klausimas, kaip bus su trilogais. Ir man atrodo, kad trilogų metu specializuotų komitetų pranešėjai dalyvaus diskusijose tarp parlamento atstovų ir tarybos atstovų. Na ir mes turėsime tik sutikrinti, kad visi tekstai, kurie, kurių yra tikrai nemažai, 200 40, 280 gal straipsnių ir ilgas tikrai dokumentas, tai nėra paprastas darbas, yra dvi dalys, viena dalis, tai yra bendras finansinių reglamentų, bendra re, finansinių reglamentų peržiūra, antroji dalis, kur kalbama jau apie šakinės priemonės. Taigi man atrodo, kad mes galime patikinti, kad mes turime siekti, kad visomis tomis priemonėmis užtikrintumėme supaprastinimą. Jeigu kalba eina apie kitokio pobūdžio priemonę, tai gal tuo met komisija turi pasitelti savo išmintį ir surasti kitą būdą, kaip būtų galima specializuotam komitetui suteikti laiko, kad jisai e, apsvarstytų savo poziciją. Taigi, tokia situacija. Aš tikiuosi, kad bus išsklaidyti būkštavimai, kuriuos aš girdėjau šiandieną, aišku, diskusijos yra atviros, ir biudžeto komitetas be jokios abejonės labai atidžiai klausysis visų e, abejonių ir pastabų. Tak, dziękujemy to. Ačiū. Tikrai tai mus šiek tiek nuramina, e, tai viską paaiškina, bet um, ir stebina, nes e, iš tikrųjų siūloma procedūra kol kas nebuvo taikoma tokių mastų. Bet e, visada būna pirmas kartas. Tikėkime, kad e, savo diskusijų metu mes sugebėsime išsaugoti tuos prioritetus, kurie svarbiausi mūsų komitetui. Ačiū pirmininkė. E, aš tikrai e, labai džiaugiuosi, kad biudžeto komiteto pirmininkas pasiruošęs tai padėti. Bet noriu šitą pasitėriauti, gal būtų paprasčiau ir mažiau rizikinga užtikrinti, kad e, su žemės ūkiu susiję klausimai būtų patalpinti į atskirą reglamentą. Tie klausimai nieko bendro neturi su biudžetu. E, pirmininkė, mes kalbėjome apie aktyvus ūkininkus, apie jaunus ūkininkus. Ką tai turi bendro su biudžetu? Jeigu mums pavyktų atskirti žemės ūkio klausimus į atskirą reglamentą, tuomet ir darbas vyktų sparčiau. Kaip žinia, turime labai nedaug laiko ir tokiu būdu viską suspėtumėm iki nustatyto termino. Kągi, viską tikrai dar galėsime aptarti. Kompetencija ir sprendimai turės būti priimti tam tikrų politinių lygmenių. E, e, mes negalime tam tikrų iniciatyvų imtis iš anksto prieš dar parlamentui gaunant tam tikrus dokumentus. Norėčiau pasakyti, kad lapkričio viduryje e, tas bus padaryta ir mes dabar ruošimės psichologiškai, kad būtų galima dirbti geriausiamis įmanomis sąlygomis ir pasiekti užsibrieštų tikslų. Dobrze brzmi. Skamba gerai. Ypač mūsų posėdžio svečiams, kurie štai mato, kad mes iš anksto galvojame apie tam tikrus klausimus, ruošiamės psichologiškai ir panašiai. Ačiū visiems už diskusiją, ačiū komisijos nariui, ačiū jums visiems. Rytoj pasimkite balsavimo korteles, balsavimas bus 9 ryto, taigi nepamirškite balsavimo kortelių. Dėkoju dar kartą komisijos nariui ir visiems dalyviams. Sveiki,